Uh, dear colleagues, I just, sorry, just close your ears. Uh, Kolegos, gal visi pasijuokime, kas ten taip juokinga? Taip, aš maniau, kad ponas Tavrakakis ne Briuselėje atostogauja, labai gerai atrodote. Taip, graikai visada tokie. Manau, kad jau pats laikas pradėti posėdį. Keista, kad daugiau kolegų nesusirinko, nes dabar paskutinė proga apsvarstyti kai kuriuos klausimus ir mes jau visus metus prie jų dirbame. Dabar išklausysime pranešėjų, kaip sekasi e, dėrybos dėl e, konkrečių reglamentų ir norėjau tik bendrai pasakyti, kad dar yra tam tikrų klausimų, prie kurių reikia padirbėti. Yra tam tikrų horizontalių klausimų neišspręstų reglamentuose. Kalbėsime apie konkrečias konstatuojamosias dalis Ir kol kas bendrai norėjau pasakyti, kad kol kas užbaigėme dėrybas dėl regioninės plėtros fondo, sanglaudos fondo ir ETC ir EJTC. Kaip sakiau, dar bendrai baigiant svarstyti reglamentą bus tam tikrų pakeitimų. Taigi paprašysiu jūsų paminėti konkrečią vietą, apie kurią kalbame ir perkelsime e, diskusijas apie sanglaudos fondą į pirmą vietą, nes kolegai reikės išvažiuoti oro uostą. Taigi dabar suteiksiu žodį kolegai Lambert. Konstancas, aš ir jūs pirmininkė ir šeš, kiti šešėliniai pranešėjai Manau, mes tikrai dirbame kartu ir esame iš ties labai kantrus. Ne tik gerai dirbame, bet esame ir tikrai kantrus. Nes jau kaip ir anakart minėjau, yra dar tų nebaigtų skyrių, nebaigtų blokų. Ir iš ties mes visi trokštame užbaigti dėrybas. Labai dažnai jūs paminite tik tuos teigiamus dalykus, kas buvo padaryta, bendradarbiaujame su komisija ir stengiamės parengti tekstą. Taip pat norėčiau komplimentus perduoti tarybai, nes iš ties dėrybų metu jie vaidina svarbu vaidmenį. Ir iš ties dėrybų metu buvo tokia atmosfera susikūrusi, kai panašu buvo, kad jau užbaigsime dėrybas dėl tų atvirųjų blokų. Ir pirmininkaujančiai šaliai norėjau pasakyti, kad iš ties irgi gerai mm, vis dirba, nes pažanga akivaizdi. Ir kaip jau sakėte, mes ruošiamės balsavimui. Balsuoti planuojame Liepos mėnesį. Ir apskritai visi skyriai buvo aptarti, kai kurie užbaigti, kai kurie dar neužbaigti ir tie skyriai, dėl kurių dėrybos dar vyksta, mes laikomės savo mandato, savo pozicijos ir balsavimo metu tai atsispindės. Liepos mėnesį. Bet aš galėčiau apibendrinant pasakyti, kad maždaug dėl 90 procentų straipsnių jau yra sutarta. Dar norėjau pasakyti, kad čiugu, kad dėl sanglaudos fondo ir kitų fondų tikrai dėrybos juda į priekį ir mes mm, galėsime kartu komitete balsuoti dėl visų su fondai susijusių reglamentų. Norėjau pabrėžti, kad mes, kalbėdami apie bendrą reglamentą, Turime atsižvelgti į pasiektą susitarimą. Ir galiausiai mums gaus atsakomybė dėrėtis dėl tų paskutiniųjų klaustukų. Pavyzdžiui, kalbant apie Europos socialinių fondą, vis dar yra daug labai atvirų dalykų. Mhm. užimtumo komitete, pavyzdžiui, kalbama apie 25 procentų dalį skiriamą šiai sričiai. Taigi mes turėtumėme aiškiai suformuluoti mandatą dėryboms ir pagalvoti, kaip galima būtų uh, kalbėti ne apie tuos konkrečius griežtus 25 procentus, bet apie lankstumą. Taryba laikosi nuomonės, kad tam negali pritarti. Taigi, manau, reikėtų dėrybų metu atsižvelgti į tai, kas yra įmanoma ir tai perkelti į reglamentus. Ir dabar labai greitai e, leiskite peržvelgti tam tikrus konkrečius punktus. Manau, kad Konstanca paminės viską dar plačiau. O dabar trumpai tie patys probleminiai dalykai. Trečias tulpelis. Manau, kolegos turite dokumentus, galite sekti. Ir vienas iš svarbiausių dalykų yra teminė santalka. Tai būtų tinkamas atsakas kriziai ir ES 2020 gyventinimui. Mes džiaugiamės, kad vienuo, dėl 11 tikslų jau yra sutarta. Šeštasis tikslas kalba apie gamtos, aplinkos tausojimą. Norime įtraukti į tekstą būtent tuos dalykus, gamtos aplinkos apsaugą. Taip pat kalbame apie tinklus, infrastruktūrą ir e, tam tikras kliūtis ir tarptautinį bendradarbiavimą. Dėl šių dalykų turime ieškoti kompromisų. Vien dar dėl jo nesame sutarę. Neturime e, tikslios formuluotės kol kas. Taigi kol kas tokia yra padėtis, va, dėl šiuose dalykuose reikėtų pasistumėti. Tai visiškai atitinka tai, kas jau buvo sutarta dėl RDF ir SD, SF. Kol kas taip pat nėra jokio sutarimo ir plenarinėje sesijoje turbūt išsiaiškinsime, kokiaisgi instrumentais šalise, kokius instrumentus šalise naudosime, nes galima kreipti dėmesį į paklaus, paklausą, bet yra tam tikrų miestų ir regionų, kuriems reikėtų taikyti tam tikrą lankstumą. Taigi su taryba, komisijos nariais, e, aukšto lygio triloguose reikėtų tam tikrus dalykus dar aptarti. Buvome susitikę su komisa, komisijos nariais Andor ir Hanu. Mes pateikėme pasiūlymus ir komisijos narių prašėme perskaičiuoti jų pasiūlymų kaštus. Taigi mes numatome ir tam tikrą galimybę sistemai taikyti lankstumą. Dėl teritorinės plėtros mm, yra sutarta. Mes numatėme daugiau paramos ir daugiau lankstumo vietos bendruomenėms. Reglamente tai yra paminėta. Galima bus gauti paramą iš kelių fondų ir ten taip pat numatytas reikiamas lankstumas ir dėrybos dėl to jau yra baigtos. Numatyta, kad šios ryties veiklą galima bus finansuoti iš e, žuvininkystės ir jūrų fondų bei regioninės plėtros fondo. Dėl e, bendros e, strateginės programos. iš ties efektyviai dirbame parlamente ties šiuo dalyku. Buvo parengtas priedas, kurį dabar peržiūri taryba. Ir tai yra labai svarbi priemonė, kalbant apie visus fondus taip pat priedas yra svarbus. Kalbant apie aplinkosaugą, nes taip būtent e, ten būtent įvardinama, kaip fondai bus naudojami, kokia yra procedūra. Ir dabar korepere ir taryboje e, šie techniniai dalykai paminėti priedė yra peržiūrimi. Matome, kad dabar parlamentas teisėkuros procese turi daug svertų, daug įtakos, bet tam reikia laiko. Reikia laiko dėryboms, nes valstybių pozicijos labai skiriasi. Ir visgi vyksta diskusijos dėl finansų. Taigi, kai mes kalbame apie naują fondų panaudojimą, parlamentas savo turi mandatą ir gali pagelbėti kuriančią naują sistemą reikėtų laikytis ne to atskirų fondų požiūrio, o bendrai žiūrėti į visus fondus kartu. Taip pat sutarėme dėl daugelio straipsnių, kalbant apie e, fondus. Mm, yra paminėti e, tolimiausi, e, tolimiausi nutolę regionai, užiro teritorijos ir tie regionai, kurie nebepatenka kaip e, parama gaunantis regionai, kurie gavo paramą 17-13 metais. Iš ankstinis finansavimas, išmokos, visa tai buvo ir yra aptarnėjama parlamente. Dėl finansinių priemonių jau sutarėme, numatytos yra pereinamojo laikotarpio nuostatos – O dabar, kas vyksta šiuo metu, dar turime kitą savaitę. Kostansa, visiems šitiems atviriems dalykams, kurie dar kabo, mm, su taryba turime sutarti per kitą savaitę turbūt. Kostansa mm, E, turi privalumą, nes tarybos atstovai yra vien vyrai. Ir Konstansos pasiūlymai yra išties stebuklingi. Papasakokite, kaip jums pavyksta ir kaip jums sekasi. Pirmininkė Konstansa žino, kad aš čia esu vadovė ir ji manęs turės paprašyti žodžio. Konstansa, prašom žodis jums. <laughs> But... yes. Viktoro komentaras buvo, kad niekas nėra tobulas. Bent jau aš pabandysiu e, pridėti kelias pastabas prie to, e, ką mes jau nuveikėme. Pirmiausia, tiek tai statistiniais sumetimais mes e, turėjome 40 trialogo ir paskutiniai trialogai buvo tikrai sėkmingi, mes galėjome išspręsti kai kurias problemas išspręsti kai kurios klausimas su pirmininkaujančia šalimi. Na, norėčiau pasakyti tą patį dalyką, ką jau pa, pasakė e, Lambertas. Norėčiau padėkoti kolegoms iš dėrybų grupės, sekretariatui, pirmininkui. Iš tikrųjų, puikus darbas buvo atliktas ir mes netgi sudėtingiausio laikotarpio bendradarbiavome, glaudžiai bendradarbiavome, tarėmės Na, e, kartais netgi mūsų apimdavo depresija, nes nėra taip jau smagu dirbti e, trilogose, trilogose e, pirmininkaujant ir airiams. Tačiau mes išnagrinėjome tris atvirus klausimo blokus. Nes pirmininkaujantį šalis pristatė tuos blokus dėryboms ir vakar, vakare mes juos jau užbaigėme nagrinėti. Ir, ir jau jie, dėl jų galima balsuoti komitete. Taigi, a, taigi tie trys blokai. Norėčiau pradėti nuo reikalavimo atitikimo. Mūsų principas, bent jau mes jau siekiame, užtikrinti lankstumą ir paprastumą, supaprastinti procedūras. Tačiau mes nenorėjome išbraukti tų apsauginių nuostatų, kurios yra reikalingos visam blokia, siekiant užtikrinti į atitinkamų nuostatų įgyvenimą. Ir biudžeto kontrolės komitetas kaip tik paprašė neišbraukti tų apsauginių nuostatų. Taip pat mes nusprendėme, taigi čia ką aš vardiju, tai buvo e, sudėtingiausi punktai, o likę punktai E, iš esmės sutapo su komisijos e, kompetencijos rytyje esančiais klausimais. Tačiau paskutiniai punktai, paskutiniai straipsniai buvo labai sudėtingi, jos buvo sunku išnagrinėti ir buvo sunku rasti bendrą sprendimą. Tai pavyzdžiui, 55 straipsnėje šeštoje dalyje mes e, nustatėme atitinkamas išimtis toms išlaidoms, kurios atitinka reikalavimus. Tačiau norėčiau patekoti komisijai, mes radome sutarimą su taryba 58 tai pirmos dalies B punktas, kaip tik tai e, kalba apie e, fiksuotas lėšas, e, atitinkančias reikalavimus būtent personalui apmokėti. Ir šie reikalavimai iš tiesų padės labai smarkiai regionams. 51 straipsnis, 58 e, straipsnis antra, antra dalis, čia kalba apie darbo e, valandas, kurios apmokamas e, dirbant personalui. Taigi buvo ilga diskusija, kaip mes galėtume pasinaudoti nacionalinėmis teisės sistemomis, apskaičiuojant tos viršvalandžius. Mes niekad nes, nesupratome, kodėl pirmininkaujantys šalis norėjo įrašyti skaičių E, šiuose punktuose. Galiausiai mes sutarėme, kad e, e, reikia nustatyti vidurkį ES, tai yra 1720 darbo valandų. Na, kai kuriuose valstybėse narėse tas skaičius yra didelis, bus per didelis, per, per galus per didelio finansavimo, per daug kaštų, bet bet kokiu atveju komunistas yra ES vidurkis, jau nuspręsta dėl to. 59 e, straipsnio ketvirtojoje B dalyje, gaila, nėra pono Zeimano. Mes e, a, nusprendėme pateikti pakeitimą, atšaldami į vieną konkrečią valstybę narę, būtent siekdami paremti žmonės padėti žmonėms, kurie mm, a, užsima atitinkamą veiklą, a, nukrypstančią nuo veiklos, kuri paprastai yra įprasta ES. Tai būtent a, ir mes a, a, nustatėme, kad atitinkamos nuostatos bus pritaik, pritaikytos pramoninių vartojimui. Na, e, pagal nacionalinius teisės e, aktus e, pridėtinės vertės mokestis nėra kompensuojamas ir čia mes turėjome spręsti tikrai sunkę problemą. 61 straipsnis, naujas, nauja pirma dalis. Tai čia mes kalbame apie apie įmonių perkelimą Ir e, Europos parlamente mes jau bent jau laikėmės tokios e, pozicijos, kad e, pagal valstybės pagalbos taisyklės, kuriai pritarė pirmininkaujantį šalis, kad gamyba, jeigu iškelta už ES ribų, tai per 10 metų, tai turi būti vis dar mokama pagalba iš fondų. Tai iš tikrųjų tikrai didelė sėkmė Tai iš tikrųjų didelis e, pasiekimas Europos parlamento. Galutinis rezultatas, kaip jūs žinote, a, tai yra penkiems metams sustatyta pagrindinė taisyklė. A, trim, trims metams yra nustatytas laikotarpis mažoms vidutinėms įmonėms. Ir šimtas. A, 14 straipsnėje mes kalbėjome apie proporcingumą kontroliuojant šią e, įvairias programas e, ir, e, ir šitas ribinės vertės padidinimas buvo suderintas su tarybos reikalavimu, kad būtų atitinkamas auditas vykdomas šioje srityje. Taigi mes radome pusiausvyrą Taigi kitas e, teminis blokas yra stebėsena ir vertinimas ir čia mes iš esmės bandėme ir mums e, e, pavyko įtvirtinti vaidmenį. Stebėsnos komitetų vaidmenį, taigi svarbiausi straipsniai. 42 straipsnis pirma dalis, kur mes galėjome susitarti dėl galimybės e, stebėsnos komitetui nuspręsti, ar jie e, e, sutiks valstybės narėms balsuoti. Čia bet kokiu atveju mm, mes sulaukime daug prieštaravimų iš valstybių narių, bet manau, kad mums pavyko pasiekti e, savo ir e, e, stebėsnos komitetas būtent atliks, galės atlikti savo darbą. Tai yra svarbu, manau, kad nevyriausybinio organizacijos atstovams, visuomenės atstovams. trečias straipsnis, kaip tik sako, kad stebėsnos komitetai gali pateikti savo nuomonės dėl įgyvendintų programų tai yra 44 e, straipsnio 8 dalyje e, numatoma, kad reikia pateikti e, informacijos antraukos visuomeniai, tai yra visuomenė turi teisę susipažinti su atinkama informacija. Bet pirmininkaujantį šalis čia, aš nustebusi turiu konstatuoti, buvo prieš skaidrumą, prieš informacijos sklaidą, bet mums pavyko pasiekti tokių nuostatų tvirtinimo, kad informacijos teikimas būtų e, įtvirtintas 101 e, straipsnis, trečia dalis. E, čia kalbama apie negaliųjų žmonių galimybę būtent dalyvauti įvairiose programuose ir socialinė įtrauktis užtikrinama. Tai čia ne, kalbama ne tik tai apie jaunimo nedarbą, kaip su juo kovoti, bet manau, kad tai yra, tai yra politinė parlamento pergalė. Uh, 102 e, antrame straipsnėje mes e, galėjome nustatyti, kad, e, kad tris kartus per metus komisija teikia mums informaciją. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, nes jeigu jūs sekate dėrybas dėl biudžeto keitimo ir naujo dėl naujosios e, metinio biudžeto tvirtinimo procedūros, tai jūs žinote, kad valstybės narės kiekvieną kartą mano, kad jos turi a, e, tikruosius skaičius, o ne komisija. O, o komisija ir parlamentas kaip tik prašo didesnių a, e, biudžeto, nes reikia daugiau a, skirti lėšų. Tačiau Reikia tikslesnių skaičių mums diskusijoms ir valstybės narės negalės ateityje sakyti, kad jūs neturite teisingų skaičių, nes jos valstybės narės atsiūs mums tuos e, duomenis, tai yra birželio ir rugsėjo mėnesiais. Taigi, tai irgi puikus rezultatas. Be to, parlamentas pateikė pakeitimų dėl naujo e, straipsnio 40 pirmo straipsnio B dalies. Ten kalbama apie eksantę e, priežiūrą, e, būtent tų priemonių, kurios skirtos e, sumažinti administracinį naštą gavėjams. Aš manau, kad labai gerai, kad mes galėjome susidėrėti dėl šio naujo straipsnio, nes žinoma, visi sako, kad nori sumažinti biurokratinę naštą. Tačiau kalbos ir darbai skiriasi. Ir kai reikia teikti ataskaitas po to apie priemonės, kurios buvo taikomos, tada e, sudėtinga pasakyti, kad taip, mes norėjome imtis tokių priemonių, bet jie pamiršome jas arba neturėjome galimybę jos taikyti. Aš manau, kad valstybėms e, narėms e, turėtų būti svarbu vis dėlto įgyveninti E, e, priemonės, kurios sumažintų administracinę naštą. 101 e, straipsnis, bis jo dalis įpareigoja valstybės dalis teikti pažangos ataskaitą. Sužino, kiekvienas darybos siekia kompromiso ir, ir turėjome nusileisti pirmininkančią šalį. Kit, kitas blokas yra informacija ir komunikacija. Mes bet kokią atveju norėjome gauti kuo daugiau informacijos apie politikos sritis, nes mes manome, kad nuostatos šiuose blokuose jie yra svarbios ne tik tai skaidrumo dėliai, bet ir e, siekiant e, propaguoti e, šia, šias politikos sritis bei keisti informaciją tarp būtent lėšų teikėjų ir gavėjų. 105 straipsnė pirmos dalies e, B dalyje mes kalbame apie vieną tinklalapį, kuriame būtų išvardytos visos e, veiklos programos e, ir informacija apie nustatytus darbo grafikus ir apie gyveninimo terminus ir konsultacijas. Aš manau, kad viešai skelbti tokią informaciją yra labai naudinga, ypač ateities politikos politikai. 101 straipsnėje antroje dalyje siekiame užtikrinti skaidrumą. Tai būtent e, patikėme sąrašai įvairių e, veiklos programų. Ir ši informacija turėtų būti atnaujinama kas šešis mėnesius, kad būtų pati naujausia. Še, e, šešto priedo ant, antros dalies į punkte taip pat e, numatomas šitas bendras tinklalapis, e, kuris bus kelbiamas e, populiariausiamis ES kalbomis. Aš manau, kad airiai, kaip ir menikaujantie šalis, kurie, kurie ir taip kalba angliškai kaip gimtaja kalba, numatė anglų kalbą šiam tinklalapiu, nes iš esmės anglų kalba yra populiari visose valstybėse, galbūt ne visose, Graikijoje nebūtinai visi supras angliškai, nežinau, ar visi supras. Bet bet kokiu atveju. Bet bent jau kurie nors pavyzdžiai arba kai kurie informacija turėtų būti išversta ir kitas kalbas. Šeš, šeštam priedė antros dalies e, e, pirmam B punkte kalbame apie informaciją skirtą viešai e, skelbti. Ji turi būti e, apie kiekvieną fondą, kuris, e, turi, kuris būtent vykdo savo veiklą. Mes norėjome vykdyti tą įprastą praktiką, bet pirmanikaujantė šalis nenorėjo priimti mūsų pakeitimą, tai, tai dėl to ir sustarėme. Tai tame, e, tame viršai priedė, trečio, trečios dalies e, B punkte, mes e, kalbame apie Europos parlamento atsakingus už informaciją pareigūnus, bet mes negalėjome sukurti tokių informacijos punktų. Tiksliau, jie tai punktai egzistuoja, bet nebūtinai ta informacija apie fondus turėtų būti teikiama per tuos informacijos punktus, taip jau buvo sutarta. Uh, Be, ir į šią veiklą įsitraukia, žinoma, ir Europos parlamento informacijos centrai. Taip, be to, vakar mes turim dar kitos dėrybų strategijos. Aš vakar pasiūliau su, sudaryti bloką iš keturių neaptartų temų, bandyti siekti sutarimo dėl jų ir kartais lengviau rasti kompromisą išskaidžius informaciją, išskaidžius klausimus, negu dėl viso bloko. Ir kiekviena blokė yra 6, 7, 8 punktai, dėl kurių nesutariama. Kai kurie šių punktų yra įtraukti į pirmininkaujančių šalies strategiją ir kompromisai jau yra pateikiami, dėl jų sutariama, tačiau pirmininkaujančia šalis nori pasinaudoti visą informaciją, apie e, pateiktą dėrybams. Tai būtent čia kalbant apie e, privačios ir e, viešos, viešų sektorių partnerystę, apie lėšų skirimą, apie gražą. Ir mes bandysime kitam trilogę būtent siekti tų kompromisų, tai tiek galime padaryti, jeigu mes išnagrinėsime ir sutarsime dėl kai kurių uh, E, klausimų, taip, tai pateiks, pateiksime e, balsavimo tos klausimus pranešime Liepos mėnesį. Kompromisai tie, kurie pateikti iš e, pranešėjo pusės, suteikia mums galimybę netgi birželį kartu trilogę toliau dėrėtis ir tikėkime mes galėsime sutarti dėl dar daugiau klausimo bloko. Na, jūs galite dabar tik tai mums suteikti savo paramą, kad greičiau išnagrinėtume tos klausimus ir sutartume dėl jų atskiruose blokuose, tai būtent kaip galima parengti kompromisus dėl sudėtingų, neišaiškintų klausimų. Taigi ačiū visiems tiems, kurie padėjo mūsų darbe ir mes pažiūrėsime, ką artimiausią savaitę galėsime nuveikti. Uh, the, dear colleagues, I, I would just now open the discussion. Kolegos, Prieš pradedant diskusijas norėjau pasakyti, kad regio generalinio direktorato vadovas dalyvaujantis dėrybose labai mus remia ir suteikia daug mm, žinių ir jis su mumis čia yra šiandien. Jeigu turėtumėme turėtumėte jam kokių klausimų, prašom. O dabar žodis jums, ar yra norinčių pasisakyti. Neg, netikiu savo akimis. Olži Blasak. Dėkoju pirmininkę. Visų pirma, norėjau padėkoti mūsų dėrybiniai komandai. Aš taip pat dalyvavau keliuose triloguose. Ir iš ties žinau, kad tai yra sunkus darbas, sunkas dėrybos. Kartais e, trilogai trunka iki vidurnakčio ir šiems klausimams spręsti per 40 jų buvo. Ir matau, kad buvo nuveikta iš ties daug pasiekta daug. Ir turiu klausimą dėl, klausimą dėl tematinės santalkos. Tai yra susijęs su bendradarbiavimu ir e, vykdymo programomis, nes ne, be tematinių e, konkrečių um, sričių negalime baigti dėrybų, baigti darbo. Tik norėjau dar kartą pasakyti, kad um, ta tematinė santalka yra svarbi mūsų namų darbams ruošiantis dėryboms. Ar dar yra norinčių pasisakyti Lambert? Kartu su Konstanca mes paaiškinome, ką jau pavyko padaryti. Dar tik norėjau keletą dalykų paminėti dėl busimųjų debatų. Dėl veiklos rezervo. Tai yra labai išties aktuali ir aštri tema. Mes numatyta, kad teiksime finansavimą geriausiems projektams, bet jei paimame pinigus, juos atidedame ir padalinami tik periodo pabaigoje arba net pasibaigus periodui. Kol kas aš nejaučiu džiaugsmo dėl to dalyko ir dėrybinė mūsų vis komanda taip pat nelabai džiaugiasi dėl to. Taigi klausimas svarbiausias yra, kaip reikėtų e, laikytis dėrybų metu. Reikėtų galbūt aiškiai pasakyti, kad e, ir laikytis mandate numatytos pozicijos. O galbūt mm, atkreipti dėmesį į tuos kad ne apie 5 eurų procentai, o 7 procentai iš MFF. Ir dar dėl to tų makroekonominių sąlygų. Tikiuosi, kad pavyks užbaigti paketą, bet manau, kad tikiuosi, kad užbaigs iki, užbaig, pavyks užbaigti tai padaryti iki balsavimo Liepos mėnesį, bet šitie keli dalykai bus kels daugiausia problemų. Ir galbūt teks juos išspręsti šiais metais po balsavimo. Jei turi kas kokių patarimų, kaip šituos du karščiausius klausimus spręsti, prašom pirmininkė Nolbricht, o po to Šveter. Dėkoju, pirmininkė, dvi pastabas turėčiau. Kaip ir mm, kolega Glasak, manau, kad kol kas reikia sulaukti e, sprendimo dėl tematinės santalkos ir kas, kas galiu tik patvirtinti, kad tai, kas jau nuspręsta, gali visiškai sugriauti jau egzistuojančią sistemą. Tikrai debatai buvo aršus. Ir viskas priklausys nuo to, kokiam modeliui pritarsime. Reikėtų labai atsargiai elgtis ir numatyti, kokios gali būti pasiekmes. Pagal kai kuriuos scenarius yra tikimybė, kad bus pakeisti e, teminiai tikslai. Bet jeigu bus pakeisti e, teminiai tikslų pavadinimai, tuomet pateksime į pastus. Ir mm, dar sureaguosiu į ką tik kolegos Lambert išsakytą pastabą dėl veiklos rezervo. Kaip aš suprantu, 7 procentų veiklos rezervas yra ta sąlyga, kad išmoka būtų 908 lygyje. O jeigu taikysim sistemą N plus 3, tą, kurią pasiūlė Europos vadovų taryba, tuomet tai nebus įmanoma. Tai yra, bus įmanoma, bet sąlygos bus tokios sudėtingos, kad jų nieks negalės įgyvendinti. Ir aš čia nejokauju. Gal kartais to net ir reikia, bet iš sisteminio požiūrio žiūrint, aš šiek tiek nusaikaus požiūrio laikausi dėl veiklos rezervo. O kalbant apie išmokas, nežinau, ar dėrėtų prieštarauti. Svarbu apsibriežti, ką mes, apie ką mes kalbame, ar apie sistemą, ar apskritai apie įmanomumą. Taigi numatyti 7 procentai galimoms išmokoms po periodo. Tai yra pasibaigus periodui 21, 22, 23. Viskas yra nukeliama pačiai pabaigai. Mm, žodis poniai Šveter. Nu, agents. Ačiū, aš norėčiau tik tai papildyti. Lambertas kaip tik tai kalbėjo apie pagrindinės problemas ir aš puikiai suprantu tuos kolegas, kurie dalyvauja kitose trilogose, kitose dėrybose. Aš čia dar e, dėl socialinio fondo e, vykstantį trilogą pridurti. Na, kai kurie klausimai negali būti priimti, ne, ne, e, negali būti uh, užbaigti, nes uh, nesutarta dėl esminių teisės aktų. Taigi, uh, laiku mes iš tikrųjų pradėjom savo dėrybas. Čia mes planavimo, pavyzdžiui, klausimus aptarėme su pirmininkaujančiu Kipro ir mes dėrėjome su jais ir nuo sausio mėnesio tas sutartas jau reikalas, tie klausimai su sutartį su Kipru yra stalčiuje. Na, man atrodo, kad airių pasirinkta strategija nebuvo labai konstruktyvi. Tai, tai būtent jie blokuoja kartais visus blokus. Arba dėrybas dėl bloko. Na, apie 40 trilogų jau buvo suorganizuotų, čia jau suskaičiavo Konstancija. Na, bet kokiu atveju tos per tiek trilogų tikrai galėjome aptarti visus klausimus. Mes iš esmės taip jau ir suplanavome. Gegužės 16 dieną turėjo būti paskutiniai klausimai aptarti. Mes sutarėme dėl darbo grafiko, o dabar mes vėluojame smarkiai. Aš norėčiau dėl tų esminių klausimų pasakyti tris dalykus Tai manau, kad e, trys ar keturi punktai tikrai turėtų būti e, kaip esminiai punktai aptarti, nes jeigu jie ne. Tai būtent e, čia ESF, tai Europos socialinio fondo dalis finansavimo. Man atrodo, kad čia labai sudėtinga iš tikrųjų buvo mm, dėrėti su taryba, nes mes dėl pagrindų dėrybų nesusitarėme. Eksante sąlygos nebuvo aptartos horizontaliai politikai. Kitas dalykas tai yra veiklos rezervas. Ir pats sutinkiausias dalykas tai yra, tai yra makroekonominės sąlygos. Tai yra tie keturi svarbiausi klausimai. Šitas dėrybų skyrius dar netgi nepradėtas nagrinėti. Aišku, kodėl? Tuo, kad labai sudėtingi klausimai. Gali taip atsitikti, kad e, šie skyriai bus nagrinėjami tik pačioje dėrybų pabaigoje. Kažkada Na, mes galime jau susitarti, e, kaip bent jau tas skyrius bus pavadintas e, ir bent jau disciplinuotai, kaip e, komitetas, kaip kitose trilogose, kad vėl galėtume dėrėtis dėl šių klausimų. Mes žinome, kad kiekvienas dėrybos atima šiek tiek iš mūsų įgaliojimų ir mes nenorime atiduoti to, ką mes taip sunkiai iškovojame. Tačiau yra tokia situacija, kad uh, kad mes turime e, teminės santalkos e, punktus, ir, e, dėl kurių tariamasi įvairiuose trilogose. Todėl mes norime išmaniai vis dėlto elgtis, dėrėtis su taryba ir pateikti bendrą pasiūlymą. Na, iš esmės čia kalbu apie atskirus žodžius, bet tie žodžiai labai daug lemia tarybose. Todėl turėsime pažiūrėti, ar mes rasime bendrą sprendimą Na, komisija mums tikriausiai padės. E, e, jūs mus paremsite, tikiuosi, bent jau e, pažiūrėsime. Pavadi, devinto straipsnio pavadinimai, pavadinimas nėra tokia didelė problema. Tačiau šita santalka, ta, ta, ta teminė santalka yra viena iš pagrindinių problemų ir nemanau, kad ją taip lengvai išspręsime. Aš sąžininkai pasakysiu, pirmiausia, tarybos principinė nuostata yra e, keista, kad jie nenori dėrėtis apskritai dėl šio klausimo. Na, pirmininkaujantį Airiją e, e, iš tikrųjų manęs neįtikino savo dėrybų poziciją. Ji yra e, pasirengusi tik tai blokuoti dėrybas. Na, jeigu mes gauname tekstus ne pačiame posėdėje, ne pačios dėrybose, bet prieš tai, tai mes jau džiaugiamės. E, Ir e, gauname tą informaciją, vos susipažįstame su ją ir klausime mūsų dėrybinės pozicijos. Jeigu mes neturime jokios, tai perkeliamas pozicija kitą dieną. Tai nėra atmosfera, tinkiamiausia atmosfera darbui. Bet kuriuo atveju e, visur, kur iš tiesų nuvykstu, e, visose regionuose klausia manęs, kodėl jūs dar nepabaigėte nagrinėti šių klausimų. Tai tokia situacija su kuria dabar susidurime čia, jie priklauso ne tik nuo mūsų, bet ir nuo pirmininkančios Airijos. Ir galiu aiškiai pasakyti, e, kad mes e, turėtume išlikti ištikimi savo e, pozicijai ir paskatinti ir airius laikyti savo pozicijos bei sąžiningai ją tęsti. Konstancija dar norėjo pasisakyti. Norėjau tik papildyti tai, ką sakė Lambertas ir Elizabeth. Dėl ESF socialinio fondo. Taip, norėčiau baigti tas dėrybas ir tai, ką pasiūlė parlamentas ir tai, kokį mandatą mes turime, tai buvo tikrai išmintingas pasiūlymas. Tai reikštų daugiau lankstumo valstybėms narėms, daugiau lankstumo regionams ir kartu neišleistume ne iš akių savo pagrindinio tikslo, tačiau taryba čia yra visiškai nepasirengusi daryti jokių nuolaidų. Bet tie keturi punktai, kuriuos tu ką tik paminėjai, Elizabet, jeigu juos, į juos pažvelgsime globaliai ir bendrai, tai kiekvienas kolega, kiekviena kolegė, neatsižvelgdamas į savo frakcijos reikalavimus, nesižvelgdamas į tai, kokiam komitetui jis ar jį priklauso, pagalvoti. Turėtų pagalvoti, ar tikrai mes galim atmesti tą performance reserve idėją. Taigi mums reikia iš karto apsispręsti, kur yra erdvė veikti, o kur jau nėra Aišku, neturi būti ta erdvė labai didelė, bet kažkur tai vis dėlto turi būti ir pabaiga. Kad nebūtų taip, kad kompromisas, kuriuo mes visi suinteresuoti, būtų priimtinas visiems. Žinoma, mes turime išlaikyti savo mandatą, bet galbūt vienoj ar kitoj vietoj galima būtų ir šiek tiek nusileisti. Kadangi negalim pasislėpti už mūro sienos ir sakyti, mes nieko daugiau nenorime žinoti ir apsimesti, kad pasaulis, pasaulis mums neegzistuoja, laikysime savo ir viskas. Taigi kiekvienas turėtų truputėlį taip iš širdies ir iš proto pozicijų dar kartą taip apgalvoti savo poziciją ir galbūt tiesiog išmintingai elgtis tolesnėse dėrybose. Ačiū. Spears? No, yeah, yeah. What are you saying? I, Joachim. Yeah. Joachim dar norėjo pasisakyti. Jeigu pamojuotumėt ranką, tai aš žinoma matyčiau, kad jūs norite pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Vienas klausimas tiems kolegoms ir kolegiams, kurie yra dėrybinės grupės nariai. Aš tikrai juos labai gerbiu ir aš įsivaizduoju, ką reiškia dalyvauti keturiasdešimtyje trilogų ir kiek tai sumenkina jūsų gyvenimo kokybę, kiek laiko iš jūsų tai atima. Tačiau aš noriu pa jūsų paklausti, kaip jūs vertinat, kiek šitas ne, ne, nepaprastas procesas, šitas stebuklas dar tęsis? Čia vis kritikuojama Airija kaip pirmininkaujanti šalis, bet aš pats iš savo pusės galiu pasakyti ir pasakysiu, kad bent jau tie kolegos, su kuriamis Airijoje, e, Airijos kaip pirmininkančios šalies atveju aš dėrėjausi, ar tai būtų daugiametė finansinė programa, ar tai būtų kokia nors direktyva ir taip toliau. Žodžiu, buvo ir tokių plačių ir gana egzotinių temų, taigi uh, Aš susidūriau su tokiu požiūriu, kad neoficialioje aplinkoje tie vyrukai labai yra geranoriški, bet dėje, ką jiems daryti oficialioj aplinkoje, jie turi atsižvelgti į visą tą vištidę, kurioje yra 27, 27 valstybės. Ir taryba nuo vasario mėnesio nepajudėjo ne milimetru mūsų link. Jie dabar tiesiog mėgaujasi savo šlove, prieėmė daugiametę finansinę programą ir daugiau nieko nedaro. O regionai ir atskiros žemės Vokietijoje rašo dėry, savo vyriausybėms, jie nori to, ano ir trečio dėrybose, bet jeigu visa tai nepatenka pirmininkaujančiai šaliai, jeigu tai tik diskutuojama valstybėse narėse ir ten derinama, tai jokia pirmininkaujanti šalis nieko nepasieks. nes jį gali dėrėtis tik tai dėl to, kas yra pateikta dėrybose. Struktūrinė politika, sanglaudos politikai surie didžiausią mūsų biudžeto dalį, o kai kalbame apie politinius dalykus, tai taryboje apie tai kalba žmonės, kurie neturi žalio supratimo apie tai. Pavyzdžiui, Vokietijoje apie tai dabar, dėl to dabar derasi užsienio reikalų ministras. Tai yra paskutinis žmogus, kuris turėtų tai daryti. Taigi čia yra struktūrinė klaida. Ir kelkime klausimą, ar tikrai valstybės narės apskritai yra nors kiek suinteresuotos šių dėrybų sėkminga baigtimi. Prieš porą, trejata metų buvo diskusija, kuria linkme, apie tai, kuria linkme turėtų eiti struktūrinė sanglaudos politika. Ir šalis, kas dėl žemės ūkio, dėl žuvininkystės politikos jau gavo viską, ką norėjo gauti ir jiems kaip ir nėra dėl ko čia stengtis. Toms valstybėms narėms nėra ko stengtis, todėl prisiminkime tas dėrybas ir galbūt reikėtų ir plenarinėje sesijoje surenkti tokią diskusiją, aišku, ne pusė dvylikos nakties, bet surenkti tokią bendrą diskusiją. Mes tikrai renkime bendro pabudžio diskusijas uh, jungtinės diskusijas pačiais geriausiais diskusijų laikais Strasbūrė ir tie klausimai dažnai yra visai nesvarbus, o čia, kai viso, visiems regionams svarbiausi klausimai yra svarstomi, mes nerandame tam laiko plenarinėje sesijoje. Taigi tą norėčiau dar kartą pasakyti. Konstancija ir Lambert, sako pirminiai. Taip, aš norėčiau atsakyti į tai, ką pasakė Joachimas. Kai kalbam apie finansinę programą, tai iš tiesų, noriu pasakyti, ten jau yra lai, reikalai taip įstrigę, kad nežinau, kaip mes iš ten išsikapstysime. Bet kai kalbam apie sanglaudos politiką, tai tas mandatas, kurį turi pirmininkaujantį šalis, ga, kurį jį gavo iš Korepero, jis yra daug platesnis negu iš tikrųjų mes tą matome, negu kad pirmininkaujantį šalis E, iš tikrųjų elgesi. Ir jau ne pirmą kartą yra tokia situacija, kad pirmininkaujantis šalis, jie apskritai nelabai domisi, ką mes darome. Ir mes susisiekime su tarybos kitais nariais ir darybos nariai daug kur mums sakė, ir čia, ir čia galite dar uh, dėrėtis, pirmininkaujantis šalis tą mandatą turi, bet pati pirmininkaujantis šalis to mandatu nesinaudoja, jos yra kitokia strategija. strategija. Toks ir yra pagrindinis Kipro ir Airijos pirmininkavimo tikslas. Mums atrodė, kad su Kipru mums nieko nepavyks pasiekti, tačiau jeigu pažiūrėti bendrai, tai strateginį planavimą mes būtent ir išsiderėjome su Kipru. Mes netikėjom, kad mums taip pasiseks, sakykime, dėl Elksenos kodekso, CSF, to, buvo tie probleminiai dalykai, kur aš tikrai nesitikėjau, kad mums pavyks taip paprastai, na, ne, nebūtinai paprastai, bet apskritai, kad mums pasiseks susitarti, tuo aš netikėjau. O dabar Airijai atrodo, kad ji gali tempti gumą iki paskutinės minutės, kad galų galę padarytų mums tokį spaudimą, kad mes tiesiog priimtume jų poziciją ir ne, nepasinaudotume savo teisėmis ir savo dėrybinę poziciją. Ir uh, mes, nei ponas Lambertas, nei aš, nei visa dėrybinė grupė nesutinkame su tokia strategija ir todėl dabar esame atsidūrę tokioje situacijoje, kokioje esame. Mes dėrėsimės iki paskutinio kraujo lašas, tenksimės kuo daugiau kompromisų pasiekti ir norime spalio mėnesį pateikti bendrą pasiūlymą plenariniam posėdžiui dėl sanglaudos politikos. Aš tikrai vis dar tikiu, kad mums pavyks tą padaryti. Spalio mėnesį just afraid of looking at you. I just don't look and I say I see nobody. And uh, can we just finalize this? Norėčiau pasiūlyti baigti diskusiją ties šio klausimu. Dar žinau, kad ponas Lambert prašė žodžio. Taip, tas, tas vištidės palyginimas greičiau yra žemės ūkio politikos ryties. Mes čia tikrai sunkiai galėsim išspręsti. Uh, Bet pasižiūrėkim dabar į tą procesą, kurį mes valdom ir ką mes galime padaryti komitete. Mes turime balsuoti, komunikuoti tarpusavyje, dėl, pasitarti dėl to, ką mes pasiekėme ir ko nepasiekėme. Galėtumėm dar kartą pakalbėti apie visus pakeitimus, apie, tos, e, apie tai, ką pasiekėme. Galim taip ir nedaryti. Bet iš esmės reikėtų pasistengti, kad mes spalio mėnesį negautumėm pranešimą su 300 pakeitimų ar kažką panašaus. Bet reikėtų susitelkti į esminius klausimus ir diskusijas organizuoti būtent tais esminiais klausimais. Ir tada galima būtų tą daryti ir plenarinėje sesijoje. Ir apsvarstyti čia būtent tuos klausimus, kurių, kurie mums yra esminiai tam, kad suteiktume tam ir tam tikrą politinį pagreitį. Vis dėlto aš manau, kad kitą posėdį mes galėtumėm apie tai pasvarstyti. Ir jeigu jūs norite kažką pasakyti, turite pasiūlymų, tai kreipkitės į šešėlinius pranešėjus arba į mus ir siūlykite. Ačiū. Uh, Ar dar yra norinčių kalbėti? Jei ne, Tuomet noriu aš šitą pasakyti. Aš vadovavau Marija penkiems trilogams, pirmininkaujant Kiprui. Ir tikrai, pačioje pradžioje, kai pradėjome dėrybas, padėtis buvo kitokia, taigi galbūt uh, Kiprui dėl to buvo lengviau, nes buvo dar pati dėrybų pradžia. Bet dabar manau, kad pranešėjų pasitenkinimas darbu priklauso nuo vieno ar kito reglamento. Nes vienas reglamentas gali būti sunkesnis, kelti daugiau iššūkių, kiti galbūt yra šiek tiek techninio pobūdžio klausimai spręstini. O kalbant apie šiuos reglamentus, procesas buvo sudėtingas, kompleksinis ir kol kas aš manau, kad bendradarbiavime su taryba e, mes puikiai padirbėjome ir ne tik stengiamės parodyti į savo jėgą, kokie mes galingi, bet sėkmingai mm, pavyko bendradarbiauti ir stebėdama visą šitą procesą, šiek tiek galbūt iš šono turėjau progos jį stebėti, matau, kad abi pusės e, yra linkę bendradarbiauti ir stengiasi dirbti e, kartu, galbūt ne visada su komisija yra sutariama tam, dėl tam tikrų dalykų, bet kol kas, e, turint omenyje šio proceso keliamus iššūkius, darbas yra efektyvus. Iš pradžių Liepos mėnesį pradėjome dirbti, tuomet balsavome dėl dalies lapkričio mėnesį, tuomet turėjome pranešėjų pristatymus ir kalbėjome apie konkrečias grafas. Taip pat jūs turėjote progą perskaityti dokumentų projektus. Ir manau svarbu yra atsiminti mm, visą šį procesą. Nes ir mūsų posėdžių metu kalbėjome apie mandatą ir visas procedūras. Taip pat e, svarbu, kad gautumėte ir gaunate e, dokumentus prieš mūsų posėdį. Kaip jau minėjo pranešėjai, iki gegužės pabaigos mes turėtumėme baigti dėrybas ir tuomet dokumentas bus nusiųstas vertimo raštu tarnybai, nes tai yra parlamente išties mm, daug laiko reikalaujanti procedūra ir tuomet turėsime e, nu, nustatytą terminą pateikti pakeitimams. Taigi visą tai turės būti padaryti iki gegužės pabaigos, o terminas pakeitimams pateikti bus nuo birželio 12 iki birželio 20. Anksčiau to padaryti negalime dėl tam tikrų techninių dalykų. Sekretoriatas jums persius visą informaciją dėl tų techninių dalykų ir susijusių su pakeitimų pakei, pateikimu. Ir kaip jau minėjo kolega, mes turime būti labai atsakingas komitetas, ypač kai kalbame apie pakeitimų pateikimą. jūs, jeigu um, peržiūrėti turėtumėte dėrybų rezultatus ir atsakingai pateikti pasiūlymus pakeitimams. Pakeitimas turėtų būti toks, kokį jūs ir norite pateikti. Ir Mm, skatinčiau jūs bendradarbiauti su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais prieš patikiant pasiūlymus pakeitimams. Tokiu būdu išvengsime dublikavimuose problemos ir pakeitimų atmetimo. Reikėtų glaudžiai bendradarbiauti su sekretorietu ir aš manau, kad artimiausių metų sekretariatui teks dirbti po 15 valandų per dieną. Ir jeigu mes pateiksime tūkstančius pasiūlymų pakeitimams, ir jeigu daugelis iš jų bus vienodi e, tarp kolegų, e, nereikėtų taip galbūt apskrauti ir apkrauti sekretariatui tokiu darbu. Taigi siūlyčiau bendradarbiauti, pateikiant pasiūlymus pakeitimams. Ir kaip jau buvo pasakyta, dar ne šimta procentų tekstai yra paruošti, trilogai vyks ir toliau, dėrybos tęsis. Kai kurie skyriai jau yra baigti, dėl jų sutarta. Taigi, po trilogų e, galbūt galėsite pateikti pasiūlymus pakeitimams dar nesibaigus visiems trilogams. Tai yra dėrybos ir pasiūlymų pateikimas vyks tuo pačiu metu, o Liepos mėnesį plenarinėje sesijoje turėtumėme balsuoti. Taigi, jeigu turite kokių nors abejonių, klausimų, sekretariatas yra jūsų paslaugoms, bendraukite su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais ir tokiu būdu mes užtikrinsime, kad e, šis procesas vyks sklančiai. Tai liečia visus e, reglamentus, apie kuriuos kalbame. Niekada nežinome, kada bus išversti visi dokumentai. Planuojame, kad tai galėtų būti padaryta iki birželio 14 dienos. Taigi jūs turėsite komisijos pasiūlymą, e, dėrybų rezultatus ir į juos atsižvelgdami galėsite pateikti pasiūlymus pakeitimams. Tikėkime, kad jų nebus labai daug arba per daug. Taigi visas techninės detalės jums generalinis sekretariatas atsiūs, jei turėsite kokių klausimų, visada galėsite paklausti. Dabar žodis Viktorui Baštinaru. The... Ačiū, ponė pirmininkė. Kiekušės 13 dieną vyko paskutinės trilogas su, su, su taryba. Mes dėl kai kurių priežasčių, kurios aš vėliau paaiškinsiu, mes palikom neišspręstus kai kurios klausimus. Bet kokiu atveju mes nepateikėme didelių pakeitimų, ne, mes sekėme suderinti sanglos, sanglos fondo tekstą su Europos regioninės plėtros fondui skirtų tekstų. Taigi mes norime bendrus rodiklius nustatyti, tai yra horizontalus pakeitimas, tai yra RDF, Sanglaus fondo ir teritorinio bendradarbiavimo grupių tekstą. Mes, kaip Europos parlamentas, sakame savo poziciją ir mes nusprendėme pasirinkti pirmuoju e, pasirinkimu e, deleguotus aktus ir E, ir e, įtraukti šias nuostatas į priedą, kuris paremtų visas, visas e, pasirinktis. Taigi, dabar dėl RDF a, trilogo pasiekti neblogai rezultatai. Aš a, esu patenkintas rezultatais ir Jano paprašyčiau a, pristatyti kompromisą. Kitas svarbus sprendimas a, buvo primtas dėl makroekonominių sąlygų. A, čia atsiliepiant į sąjungos fondai taikomus, taikomus pakeitimus dėl makroekonominių sąlygų, pirmininkaujantys šalis pateikė, kad, kad geriau apskritai palikti šį klausimą svarstyti bendrų nuostatų reglamento trilogą dėrybose dėl jo. A, ETC reglamento e, aptarimo atveju mes galėsime e, aptarti dar šios klausimus ir suorganizuoti techninio pavadžio e, susirinkimus, jeigu to reikės. Ir mes taip pat turėtume priimti galutinį sprendimą dėl konstatuojamų dalių, kai tik tai dėl turinio sutarsime, skaitant tokius klausimus, kurie dar neišspręsti, dėl to, kad jie yra susiję su daugiametė finansinė programa ir kitais klausimais. Uh, Taigi e, buvo patiktas pasiūlytas e, tarybos pasiūlytas ir mūsų darybų grupės. Taigi, dabar kalbant apie nuostatas, e, kurios buvo patiktos, jūs prisimenate tikriausiai, kad, kad mes 15 pakeitimą pateikėme, kur buvo kalbama apie į sanglaudos fondo taikymas rytį įtraukti uh, Europos e, finansavimo prievalį traukti. Bet e, mes e, laikomės savo įgaliojimo ir manome, kad jeigu kai, kai kur kai kurios lėšos turėtų būti pertartiktos pe, pe, į, iš Sanglaus fondo į Connecting Europe priemonę, tai čia bet kokia atveju reikia dar papildomų diskusijų. Mes nusprendėme E, naują straipsnį e, parengti, antrą bis, kuriame būtų numatyt, numatytos tas lėšų perdavimas, bet reikia iš pradžių sutarti dėl 84 e, straipsnio bendrojo nuostatų, bendrojo nuostatų reglamento. 26 e, pakeitimas yra susijęs su pristaikymu prie klimato kaitos. E, mes nusprendėme e, suderinti mūsų nuostatas su RDF skirtomis nuostatomis. Bet mes norime suteikti galimybę ir būti lankstesniems. Taigi mes siekiame suderinti RDF reglamentą ir uh, bendrųjų nuostatų reglamentą, kad e, būtų supaprastintas e, vis dėlto visas procesas ir e, šio reglamento taikymas, kad jį galėtų vietos ir savivaldos veikėjai geriau taikyti. Taigi, padedant komisijai, mes kaip tik tai suderinimo tos straipsnius, kur buvo įmanoma suderinti. Čia atkreipdami dėmesį, kaip šios nuotos yra suderintos RDF reglamente. Tai būtent mes siekiame tikro supaprastinimo. Taigi mes šiek tiek pakeitėme, bet be jokių didelių pakeitimų. Atitinkamas, atitinkamas rytis, tai būtent investicijų į nuotekų ir, ir pramonės sektorių. Taigi, bet kokiu atveju mes bandėme išplėsti standartus, kai valstybės narės e, išaiškia kitus pagėdavimus. Galiausiai atsisakydami persvarstyti reglamentą, mes nusprendėme mm, palaukti, kol bus priimtas sprendimas dėl bendrojo nuostato reglamento ir priderinti, suderinti abiejų reglamentų nuostatas. Na, Na, pirmininkaujant Lenkijai, kurios atstovė e, yra Hübner, e, bet bet kokiu atveju mm, aš norėčiau patikoti visų pirma, e, ponė Hübner, mano lenko kalba yra baisi žinoma, bet stengiuosi ją patobulinti čia stengiuosi išlikti politiškai korektiškas. Bet kokiu atveju pirmininkavimas Lenkijai tikrai buvo padarytas didelis darbas. Bet to norėčiau Nikolai Martinui ir e, Piteriui padėkoti už jų atvirumą, už jų pasirinkimą bendradarbiauti, už jų nuolatinę paramą. Mes radome e, vietos kompromisams, net jeigu mums buvo suvaržyta veiksmų laisvė. Ir galiausiai norėčiau padėkoti e, dėrybų grupiai, Herminijai mūsų e, kolegi iš Rumunijos, Ramonai, Oldžikui, Kornelijai ir Nikolasui. Ir žinoma, e, mano kolega iš Rumunijos, Josefui Matulai, už jo diskrečią, bet labai svarbę paramą sudėtingais momentais. Taigi, aš e, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą, mes atlikome tikrai nemažai. Aš manau, kad regiono komitetas tikrai e, padės savo pastangomis e, regionams. Iš tikrųjų, e, tai buvo įdomu tiek, tiek politinių atžvilgių, tiek kitais atžvilgiais stebėti, kaip žmonės taip draugiškai ir glaudžiai bendradarbiauja. Nebuvo jokių nuomonių išsiskirimo, ne vieno akimirką mums mūsų darbe. Na, aš sakyčiau, kad mūsų nacionaliniai parlamentai turėtų pažiūrėti, kaip reikia bendradarbiauti, e, ypač bent jau sąjungos politikos srityje, ir kad mūsų atstovai yra labai įsipareigoję darbui ir labai protingi žmonės. Taigi, ačiū, aš dabar norėčiau pradėti diskusijas, jeigu reikės, bet bet kokiu atveju. Uh, komisijai norėčiau parekomenduoti, kad reglamentai turėtų būti kitą kartą pateikiami labai trumpi, nes tada juos paprašiau aptarti. Taigi, kas norit pasisakyti? Jeigu niekas nenori, tai, tai prašau. Ne, dėl rodiklių jūs čia norėt pasakyti, bet jūs paaiškinsite tai vėliau. Aš <laughs> nenorėjau vis dėlto, e, kad šio klausimo nebūtų diskusijų. Taigi dabar galutinis rezultatas apie tos 10 milijardų. Taigi susitarimo dėl to 10 milijardų. E, čia tai būtent noriu paklausti, dėl tų nacionalinių sąskaitų. Taigi kompromisas buvo tas, kad mes turėtume e, dėrėtis dėl turinės Graikijos. 16 e, e, metais gruodžio mėno būtent turėtų būti šių diskusijų data ir 2017 metų sausio mėnesį turėtų būti jau pervesti šie pinigai, tai yra 10 milijardų. Taigi lėšos yra vis dar skirtos Connecting Europe priemoniai. Mes esame įsitikinę, kad galutinis trialogų rezultatas būtų toks, kad tas, ta pati lė, lėšų suma, kuri buvo pažadėta tarybos vasario mėnesį, būtų pervesta, būtų skirta. Nes kitų atveju Connecting Europe priemonė bus beprasme. Taigi čia bet kokiu atveju aš apeliuoju į komisiją ir tarybą. E, bet kokiu atveju parama yra labai svarbi, nesvarbu, koks, koks jos dydis būtų. Ir Tačiau tam turi būti skirtas atskiras biudžetas, e, e, o tik tai tų dešimties milijardų iš sanglos fondo tikrai yra beprasme suma. Taigi šiuo atveju tikrai nėra skirti tie 10 milijardų, tai jau niekas dar kol kas negavo. Taigi aš norėčiau priminti Jums, kad e, e, sekretariato e, gegužės 31 dieną arba birželio 1 dieną pateiksiu Jums informaciją apie vertimus. Birželio 12-20 dieną galima teikti pakeitimus Dabar galbūt e, komisija turėtų užsikimšti ausis. Rytoj mes sustiksime su pono Almunija iš ryto. Mes dar darėmės dėl e, regionų plėtros gairių ir man atrodo, kad dar yra daug klausimų, kurie turėtų būti mums labai svarbus. Todėl e, kogeneran, dėl kogeneracinės, kogeneracinio elektrinių, tai energetika, ir kiti klausimai bus aptarti. Taigi būkite pasirengę rytoj diskusijoms su pono Almunija. Taigi, taigi kalbėsime apie didelės infrastruktūras, kalbant apie regioninės pagalbos gairių taikymo sritį. Dabar Janus tiks žodžiu. Uh, uh, yes, uh, paper. Na, įdomu, kaip čia vyko šitos dėrybos, bet atrodo viskas dėrėjo su sutartimi, nes komisija iš pradžių pasiūlė vieną dokumentą, po to atsijėmė. Na, dabar mes kalbam apie regionės plėtros fondą. 13 trilogo posėdžių jau įvyko. Pateiksiu keletą bendro pobūdžio pastabų. Noriu pabrėžti dėrybinės grupės vaidmenį. Manau, kad jos vaidmo yra dvigubas. Iš pradžių mes patys diskutuojame savo grupės viduje. Tai ne problema, mes turime tokį mandatą. Ir mums, aišku, kyla tada problemų, kai mes turim pasitraukti nuo to mandato. Ir mes dėl to pačios dėrybinės grupės viduje labai e, stipriai, labai energingai deramės, deramės dėl to, kiek mes galime nukrypti Pirmasis toks yra pirmasis mūsų dėrybų žingsnis, antras žingsnis mes einam į dėrybas su taryba po to, kai jau susiderame tarpusavyje. Manau, kad reikėtų svarbi, šitą suprasti ir, ir svarbu yra tai pabrėžti, kad, kad kad mes neturėtumėm eiti į tas dėrybas turėdami dar kažkokių pakeitimų. Ta pozicija turi būti galutinė. Kita pastaba svarbi ir šiek tiek kelianti man pačiam nuostabą kaip pranešėjum. Tai yra nenuseklumas, trijų, trijų institucijų teisės tarnybų nenuseklumas. Visose pranešimuose galima tai paminėti. Kaip aš suprantu, jungtinėje dabartinėje Europoje yra trys pagrindinės institucijos ir yra tarp instituciniai susitarimai. Uh, tarptų institucijų. Žinoma, teisininkai yra skirtingi žmonės, jie gali skirtingai interpretuoti tam tikras teisinės normas, tačiau šiaip jau ES institucijų teisės tarnybos turėtų susitarti. Nepriimtina yra tai, kad jų nuomonės išsiskiria. Mes esam politikai ir teisės tarnybos, mums turi siūsti vienareikšmišką signalą ir paaiškinti viską vienareikšmiškai, o neskirtingai viena sako vienaip, kita sako kitaip ir stumia mus į teismą. Kažkas pasakė mums teisės tarnybos, kad jums, reikės, jums teks e, tai svarstyti tai, šį klausimą teisme. Kolegos iš komisijos eina į dėrybas ir mums pagrasina teismu. Kas mums, kas mus paduos į teismą Barosas, ar Barosas paduos Rompėjų į teismą, ar dar kas nors ką nors paduos į teismą. Tai yra visiškai nepriimtina. Teisės tarnyba turi, tiksliau, teisės tarnybos turi susitarti tarpusavyje ir surasti vieną aiškinimą sutartims. Jeigu jos nesutarė tarpusavyje, tai padėtis darosi pavojinga. Tai sakant, kitaip sakant, politikas gali pasinaudoti teisės tarnybos paslaugomis ir prastumti kažką, su kuo nesutinka kita teisinė tarnyba, kitos institucijos teisinė tarnyba. Tai galbūt kreipkime į savo valstybių teisinės tarnybas, jos dar kitaip išaiškins tą patį dalyką. Atsiprašau, kad taip ilgai aš čia apie tai kalbu, bet tai mane tikrai stebina ir su šituo mes negalim susitaikyti. Na, o dabar pereikime prie turinio. Šio reglamento kai kurie esminiai elementai buvo svarstomi ir buvo susitarta labai sunkių įtemptų dėrybų metu. Mes susitarėme dėl pajamos, paramos apimties, dėl galimumo paremti tam tikras priemonės ir tam tikrus veiksmus. Mes kalbėjom apie smulkės, vidutinės, smulkesnės ar mažesnės įmonės, taip pat buvo sudėtingi klausimai dėl uh, E, infrastruktūros paslaugų labiau išsivyščiusiuose regionuose ir panašiai. Bet čia tikrai teko pasidaryti su taryba, gali komisija patvirtinti. Dėrybos taip pat buvo labai sunkios dėl investicijų prioritetų ir dėl teminių tikslų bei operacinių programų. Komisija pateikė uh, naują pasiūlymą dėl vadinamosios miesto dimensijos, dėl įsikišimo galimybės miesto regionuose, dėl integruotų miesto veiksmų planų taikymo, taikant ITI metodiką ar vietos veiksmų grupių metodiką. pagal lyder programą, kuri perkelta kažkaip į miesto regionų programą. Taigi buvo daug dalykų, dėl kurių susitarėme, bet yra dalykų, dėl kurių nesusitarėme. Vienas iš jų yra teminės santalkos klausimas. Buvo susitarta dėl regionų kategorijų, mažiau, lab, geriau išsivyščiusių regionų kategorizavimo, taip pat dėl tų regionų, kurie uh, E, palaipsniui išimami iš sistemos, taip pat dėl specifinio požiūrio į salas ir panašiai, dėl viso to susitarta. Ir yra vienas papildomas elementas šiame reglamente, bet taip pat ir CPR, tai yra vadinamas kompensacinis mechanizmas, kuris suteikia valstybėms narėms galimybę pakeisti viską, tai yra nepaprastai lankstus instrumentas. Mes susitarėme dėl teminės santalkos ir valstybės narės gali paskui tame tose ribose daryti, ką nori. Ir tai yra vadinamasis kompensacinis mechanizmas. Sutikome su tuo, kadangi ten buvo ir kitų elementų, kurie buvo svarbus mums. Buvo ir klausimų dėl santykio su Europos socialiniu fondu ESF. Aš minėjau, kad visa teminė santalkos, visas teminos santalkos paketas priklauso nuo ESF reglamento. Taryba pasakė, kad mes niekada tematinės santalkos klausimo neužbaigsime, jeigu nesusitarsime dėl ESF. Tai iš principo mes to ir laukiame, kol, bus, dėl, kol bus dėl to susitarta. Tikimės, kad tas pavyks gana greitai, nes jeigu kas nors pasikeis ESF reglamente, atsiras ten kokiu nors elementų, kurie gali, galės daryti įtakos visai sistemai, tai teks ir mums pradėti savo dėrybas iš naujo dėl teminės santalkos. O tai nebus paprasta. Ir aš čia asmeniškai norėčiau pakomentuoti ir pasakyti, kad komisija pateko į spastus. Vienas iš pirmųjų klausimų komisijai buvo toks, gal atsimenat, jeigu yra 11 teminių tikslų, tai kurie iš tų tikslų priklauso ERPF, o kurie priklauso ESF kompetencijai. Ir atsakymas buvo toks. ESF yra 890, o e, RPF kompetencijai visi 11. Tai išeitų, kad mes turime tris dubliavimusis ir dabar visa tai dėl to ir visa ta problema ir kyla. Dėl to, kad dubliuojasi 8, 9 ir 10 tikslai. Todėl tą reikėtų išsiaiškinti, iš anksto reikėtų, būtų reikėję tą padaryti anksčiau, bet dabar jau yra per vėlų. Ir čia yra visos problemos esmė ir manau, kad šitas dubliavimasis e, suteiks dar mums daug problemų, sukels daug problemų. Taigi mes diskutavome dėl pirmo, ketvirto ir susitarėme tiems, kas žino, kas tai yra, supranta, ką aš turiu omeny, sakydamas šios numerius. Taigi dabar mes sustojome dar su tais teminiais tikslais. Problemos kilo tokioje srityje, kuri, mums tikrai, kuri mus tikrai nustebino, bet kas žino sutartį, kas išmano ją geriau negu aš, gal jų tai ir nenustebins. Taigi, Problema buvo dėl deleguotųjų ir, ir įgyvendinimo aktų. Ir visa ta diskusija kilo, ar tai ar reikėjo įgyvendinamojo aktų, ar deleguotojų teisės aktų. Mums, politikams, labai keista, kad šitas klausimas taip dažnai kyla. Komisija ir taryba labiausiai susikerta dėl šito. Sakysim, kai kalbam apie inovacinius veiksmus, mums yra visiškai aišku, kad inovacijos, inovaciniai veiksmai, tokios inovacijos, juos turėtų reglamentuoti komisija, tai juos tai, siūlo komisija, čia turėtų būti deleguotas aktas, tai neturi nieko bendro su valstybėm narėmis. Ir aš nežinau, kodėl taryba kovoja čia už tos įgyvendinamosius aktus. Šiaip jau racionaliai žiūrint, nėra jokio poreikio taip elgtis. Yra teisinių problemų kylančių labiausiai tokioms vietovėms. Mes esam pateikę pakeitimą dėl supaprastintos tvarkos atokiausiams regionams, taip vadinama operatyvinė pagalba. Būdami naivus mes pateikėm labai paprastą pakeitimą. O rezultatas iš to buvo didžiulė diskusija tarp komisijos ir tarybos dėl tos pagalbos, operatyvinės pagalbos ir toks paprastas pakeitimas vos nenuvedė mus į teismą. Tai pagal finansus tai visiškai marginalus, nereikšmingas klausimas, bet mes per jį vos nepatekome į teismą. Todėl jums tai pasakoju, kad suprastumėte, koks mažas elementas gali sukelti didžiulių problemų. Gal tai yra tikrai tik tai šio atvejo klausimas galbūt viską kažkas bijo precedento ir mano, kad jeigu čia leisime tokią tą deleguotą aktą, tai galbūt tai bus įmanoma ir kitur. Taip irgi gali būti, bet aš noriu atkreipti dėmesį į tai. Dabar apie indikatorius. Noriu padėkoti kolegoms, kurie į tai žiūrėjo labai na, taip, iš teigiamos pusės. Buvo dvi galimybės jau nuo pat pradžių. Arba mes bandom, bandom pakeisti tuos indikatorius, žiūrint iš politinės pozicijos. Mes kaip politikai žinom, kaip tą padaryti. Kitas dalykas, ir mes tą siūlėme nuo pat pradžių, nejudinkim indikatorių klausimą. Indikatoriai nėra politikų klausimas, tai yra ekspertų techninis klausimas, tai yra patikrinimo, įvertinimo klausimas ir mes iš tikrųjų nelėtėm šito klausimo ir vėl čia kilo ta pati programa, deleguotasis aktas, įgyvendinimo aktas ar priedas. Mes sutikom, kad tai atsidurtų priedė, bet tas priedas neturėtų būti keičiamas dabar ar pildomas dabar, turėtų remtis komisijos pasiūlymų pateiktų prieš porą metų ir parengtų prieš porą metų su komisijos ekspertais. Ir mes nekeisime jo, bet numatome galimybę pakeisti jį ateityje deleguotųjų aktų pagalba. Tokia buvo mūsų bendra pozicija, kad nekeistume jo dabar, bet ir kad ne, nedestabilizuotume situacijos ir sukeltume bent jau tokį įspūdį, kad indikatoriai yra kažkas nekeičiamo, kažkas stabilaus. Taigi mes paliekame galimybę keisti jos deleguotaisiais aktais, bet dabar nekeičiame. Taigi, santrauka trumpa viso to, ką sakiau, mes turėjome tikrai labai sunkių dėrybų, visų pirma savo grupės, dėrybinės grupės viduje šešėliniams pranešėjams čia teko iš tikrųjų parodyti labai daug kompromisinės dvasios ir noriu jiems už tai padėkoti. Mums pavyko tikrai nemažai pasiekti. Ir jeigu ESF reglamentas bus parengtas greitai, tai mes labai greitai galėsim eiti į balsavimą Liepos mėnesį. Nevestfalė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti trilogo grupės vadovui, jis tikrai labai gerai pirmininkavo, labai gerai, kad dėrybinė grupė diskutavo prieš tai visus klausimus ir galėjome parengti vieningą poziciją, kurią turėdami ėjome į trilogą. Nes aš manau, kad iš tikrųjų diskutuoti tarpusavyje reikia už uždarų durų ir mūsų diskusija tikrai būdavo labai arši. Uh, Bet mes pasiekėme galiausiai bendro rezultato ir tik tai dėl to mums ir pavyko pasiekti rezultato trilogę. Aišku, kad vienoje ir kitoje srityje, sakysim, tose nustatant tos 11 teminių tikslų, mes galbūt būtume norėję ir daugiau. Ir aš tą dažnai sakiau, tai, yra mūsų, tai buvo mūsų pagrindas, mūsų uh, mandato pagrindas, mes būtumėm norėję laisvai pasirenkamų tikslų ir panašiai, bet mums nepavyko visko pasiekti ir mes vis dėlto nurijom tą karčią piliulę ir, ir to gyvenam savo toliau. Yra ir kitų dalykų, kurių galbūt būtų galima buvę pageidauti, bet bendras rezultatas, kurio pasiekėme paskut pastarai pirmadienį, buvo visai neblogas priminsiu dar tą, tą dujų istoriją, kuri buvo tikrai labai emocingai diskutuojama, nors konstatuojamoje dalyje dar yra minima tas žodis gas. Mes turėtumėm, tai yra žodis dujos, gas turėtų būti pakeistas žodžiu energija. Uh, Kol kas to dar nepadaryta, bet turėtų būti padaryta. Bet to diskutavom visą laiką iki pat galo su, dėl, dėl oro uostų, statyti ar nestatyti. Tai ir yra dėrybų esmė. Kartais reikia pasakyti taip, kartais reikia pasakyti ne, bet būdami dėrybinė grupė parlamento vardu ir dėrėdamiesi visų piliečių vardu, aš manau, kad mes galim pasakyti, kad pasiekėme maksimalaus rezultato dėl to, kaip tu pirmininkavai tam, tiems posėdžiams ir dėl kitų dalykų. Apie airimų pirmininkavimą jau nieko nesakysiu, nes apie kolegos apie tai jau daug ką pasakė, dėrybos buvo tikrai labai sunkios. Sakysim, praeitame trilogė pabaigoje jie pasakė penkios minutės iki pabaigos, kad čia mes sutiksime, čia nesutiksime ir viso gero man tikrai buvo visiškai nepriimtinas toks stilius ir aš manau, kad mes esame mažų mažiausiai kaip piliečių atstovai lygiai teisiai su jais dėrėtis. Taigi, tiesiog norėjau tai pasakyti ir manau, kad mes buvom tikrai puikiai komanda ir dėl to mums pavyko pasiekti tą, ką pavyko pasiekti. Ačiū. In this, in this, uh, Galiu tik patvirtinti, kad šties trilogo metu šešėliniai pranešėjai buvo labai aktyvus baisiai aktyvus. Baisiai šiuo atveju vartoju kaip e, teigiamą būdvardį. Oldgrich. Oldžik. Aš taip pat džiaugiuosi, kad pavyko pasiekti tam tikrų kompromisų, bet iš ties į smulkmenas kartais leidžiamės per daug. Ir kalbant apie rodiklius, reikia labai atsargiai vertinti deleguotojų ir gyvendinimo aktų galimybę. Tai yra tos detalės, į kurias galime įsivelti. Kalbame apie paramą didelėms įmonėms. Reikia numatyti tam tikras sąlygas. Pavyzdžiui, kad galima būtų teikti pagalbą, jeigu didelė įmonė bendradarbiauja su mažesnėmis ir vidutinio dydžio įmonėmis. Taigi labai aiškiai reikia tai vardinti ir labai atsargiai tai daryti. Aš esu labai patenkintas, nes mano visi pasiūlymai buvo priimti, taigi sveikinimai jums visiems. Dėkoju, ar būtų dar pastabų? Jei ne, tuomet aš tą patį norėčiau pasakyti dar kartelį, kad sekretoriatas jums atsiūs pranešimo tekstą ir visas techninės detalės, kaip reikėtų pateikti pasiūlymus pakeitimams ir turėsite tai padaryti nuo 12 iki 20 birželio. Ir dabar dar gavau informacijos, kad rytoj 9 ryto dėja ne tik turėsime komisijos narį Almuniją, bet ir komisijos narį Levandovskį biudžeto komitete. Jis kalbės apie 2014-2020 mm, metų biudžeto gairias. Nežinau, ar kuriame posėdėje dalyvausite. Tikiuosi, kad mūsų posėdėje dalyvausite, bet galbūt galite patarėjus ir padėjėjus nusiųsti ir į kitą posėdį pasiklausyti ar užduoti klausimų. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Jei neklystų Rika Maner pranešimas Ji pakeitė pavardę ir tarsi dingo. Ir jos vardu aš norėčiau pasisakyti dėl dėrybų pabaigos, dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo. Mūsų kolegija yra motinystės atostogose ir sako, kad dėkoja visiems dalyvavusiems trilogose, dėkoja už paramą. Dėl reglamento. Svarbu žinoti, kad pirmą kartą sanglaudos politikos istorijoje Europos teritorinis bendradarbiavimas turės bus reglamentuojamas atskirių teisės aktus. Aktu. Galbūt pamenate, kad mūsų pagrindinė pozicija buvo tokia, kad būtina padidinti teritorinio bendradarbiavimo dalį sanglūdos politikos rytyje. Mm, pritrūko politinės valios, politinio sprendimo e, vasario mėnesį 7 procentai yra numatyti. Ir paskutinio trilogo metu parašiau pirmininkui Šulcui laišką, kuriame prašiau, jei kartais būtų persvarstomas biudžetas, mūsų komiteto vardu paprašiau padidinti finansavimą teritoriniam bendradarbiavimui. Tiesą sakant, nelabai tikiu, kad tai gali būti padaryta, nes reikėtų tada sanglaudos politikos fo, iš sanglaudos politikos fondo dalį pinigų, didesnį dalį pinigų perkelti teritorijame bendradarbiavimui ir tai išties skirstusi su tam tikrų valstybių individualiais siekiais. Ir iš tarybos pusės jau tas dalykas nebuvo patvirtintas, taigi labai mažai tikėtina, kad tai bus padaryta. Taigi čia būtų viena iš sričių, viena iš pagrindinių sričių, kur mes negavome to, ko norėjome. Dėl kitų dalykų, manau, kad vienas iš sunkiausių klausimų buvo tas dėl trečiųjų šalių dalyvavimo. Teisės tarnybos dėka mums pavyko rasti kompromisą. Labai ilgai taip padiskutavome diskutavome net keliose trilogose apie labai svarbų dalyką, tai yra e, finan, ETC programų finansavimą. Ir anksčiau, Nikola, pataisyk mane įklystų, niekada to nebuvo daroma. Galima arba finansuoti atskiras programas arba finansuoti atskiras valstybės narės. Ir galiausiai buvo nuspręsta uh, finansuoti e, atskiras programas. Bet galiausiai visiškai perkelti finansavimo taip, kad būtų finansuojamos tik e, programos nepavyko padaryti ir mūsų dėrybininkų komanda buvo šiek tiek susierzinusi. Ir dar vienas dalykas dėl lankstumo tematinių tikslų lankstumo. Ir galiausiai buvo nuspręsta 80 procentų skirti tematiniams tikslams ir 20 procentų kitoms rytims. Taip pat buvo numatyta galimybė 15 procentų skirti teritoriniam bendradarbiavimui, tarptautiniam bendradarbiavimui ir kitiems dalykams. Manau, kad iš ties lankstumo turime dabar daugiau. Dėl techninės pagalbos. Taip pat prašėme daugiau lankstumo, ypač tokiems atvejams, kai sunku įgyvendinti programas ir mūsų prašymai šioje srityje buvo patenkinti. Kiti klausimai dėl konstatuojamųjų dalių. Kol kas mes peržiūrime tarybos pateiktus pasiūlymus ir turbūt rašytinę procedūrą taikysime. Apskritai pranešėja mano, kad didžioji dalis mūsų tikslų, mūsų mandato buvo pasiekta Taigi galime prieiti prie išvados, kad pasiekėme pagrindinių tikslų, e, norimo lankstumo, tik tai e, tų dviejų dalykų nepavyko pasiekti finansavimo pagal programą ir mūsų norimo finansavimo lygio. Taigi tiek būtų, jei nėra klausimų, nėra pastabų. Tuomet noriu pasakyti, kad labai greitai gausite pranešimą ir dar kartelį galėsite pateikti pasiūlymus pakeitimams nuo birželio 12 iki 20 dienos. Ir Jochimo e, liko pranešimas, paskutinysis. Prašom. Um. Ačiū pirmininkė. Dėrybose dėl paskutinio rėmimo laikotarpio šis reglamentas buvo pats sunkiausias ir galiausiai dėl jo buvo susidėrėta tik pačioje pabaigoje. Aišku, nereikėtų dabar iš anksto džiaugtis, taip sakoma ir vienoje vokiškoje patarlėje, negirk dienos be vakaro, bet mes po trečiojo trilogo susitikimo su taryba galime pasakyti, kad reglamento straipsniai daugiau mažiau suderinti. Ko dar trūksta, tai yra citatos, konstatuojamoji dalis, kitaip sakant, ir ta konstatuojamoji dalis turėtų šiandien vakare jau būti parengta. Ir todėl noriu padėkoti bendradarbiavusiems per, už tai, kad per tris trilogo susitikimus mums pavyko pasiekti tokį rezultatą. Pirmiausia, noriu padėkoti mūsų pirmininkiai kuri su visomis savo žiniomis ir entuzijazmu dirbo prie šio dokumento. Noriu padėkoti komiteto sekretariatui, ponui Manesui, asmeniškai, poniui Kalitai, kolegui ir mano kolegai asistentui Raišeliui, kurie puikiai bendradarbiavo tarpusavyje. Ir, aišku, noriu padėkoti komisijai, ponui Martinui ir Petersui, kurie uh, nuolatos ir tikrai labai nuosekliai rėmė mūsų pastangas, o jeigu būdų, būdavo sunku ką nors suformuluoti, tai jie mums padėdavo ir parodydavo tuo, kad jie labai remia šio teisės instrumento atsiradimą. Noriu taip pat padėkoti ir pirmininkaujančiai Airijai, nes jau iš anksto dar prieš jai pradedant pirmininkauti pradėjome diskusiją su Airija, su jos atstovais ir susitikdavome tarp oficialių trilogus, pasitardavome neformalių būdų sus... ir išspręsdavome pagrindinės problemas. Jau minėjau tą problemą su valstybėmis narėmis ir mes žinom, kad kai kurios diskusijos su valstybėmis narėmis taryboje vyksta labai sunkiai, nes nuomonės išsiskiria taip, kad aš suprantu, kodėl airiams kildavo dėl to problemų tikrai sunku suderinti tokias kardinaliai priešingas nuomonės. Tad kai kuriais tarpsniais mums iš tikrųjų atrodė, kad iki vasaros atostogų mums nepavyks susitarti, o toks buvo mūsų pirminis tikslas, tačiau dabar vėlgi atrodo, kad galbūt ir pavyks. Mes laikėmės mandato, kurį mums suteikė komitetas ir noriu pasakyti, kad mes nuolatos bendradarbiavome ir kalbėjomės su tuo, kas šiuo teisės instrumentu naudosis. Mes bendravome su regionų komitetu, klausėme, ar kompromisai, kuriuos mes suformulavome, o be to, žinoma, nepavyko apsieiti, ar tie kompromisai vartotojams, šio fondo vartotojams eh, bus priimtini, ar jie galės su tuo dirbti. Kokie buvo esminiai punktai? Mes norėjome supaprastinti buvusį reglamentą dėl teritorinio bendradarbiavimo grupės. Norėjome sukurti skaidresnės, paprastesnės taisyklės. Ir patys pagrindiniai klausimai buvo tas e, tacit approval, tai yra tylus pritarimas, Tai taip sakant, jeigu institucija neprieštarauja, teikianti leidimą institucija neprieštarauja, bet nerodo reakcijos, po pusės metų laikoma, kad ta kažkas yra priimta. Tai yra tas vadinamas tylus pritarimas, kuris yra pateikiamas. Mes pasiekėme laikotarpio, sustarimo dėl šešių mėnesių laikotarpio. Po šešių mėnesių laikotarpio, išskyrus vieną išimtimi, iš e, galioja šitas pritarimas, išskyrus tai valstybei, kuria, kurioje, išskyrus tai valstybė, kurioje yra šitas teritorinio bendradarbiavimo grupės e, kontroliuojant instituciją. Ten, kur ta grupė yra įsikūrusi, ten galioja kitos taisyklės. Visos kitos valstybės dalyvaujančios projekte turi laikytis šešių mėnesių laikotarpio tyliam sutikimui ar pritarimui. Tik tai viena valstybė čia turi išimti. Manau, kad tokiu būdu mes šiek tiek arba net reikšmingai supaprastinome biurokratinės apkrovas šioje srityje ir nebus galima dabar tempti ir uždėlsinėti veiksmų. Taryba, parlamentas ir komisija pateikė bendrą komunikatą ir ragina valstybės narės ir įpareigoja jas paspartinti sutikimų ar leidimų teikimo procedūrą. Ir aš, mes šiuo dokumentu taip pat ir remiamės to raginimu. Kitas dalykas - teisė, darbo teisė, kurėtų būti taikoma. Iki tol taryba niekaip negalėjo susitarti dėl to, kokia darbinė teisė būtų taikoma. Ir mes tikrai konsultuodamės išgirdom, kad yra labai daug sunkumų praktikoje, nes pasirinkti teisės iš esmės pagal reglamentą negalima. Arba nei valstybė, nei pareiškėjas nežino, kad tokia galimybė yra. Mes su komisija susitarėme, kad bus pateiktas dar vienas komunikatas atitinkama tema. Taigi ne tik straipsnis reglamente, bet ir atitinkamas komunikatas kad grupė pati nuspręstų, kokią teisę naudojantis bus įdarbinamas jos personalas. Manau, kad tokiu būdu mes išsprendėme dar vieną šios grupės veikimo tokią kliūtį ar apsunk, veiklos apsunkinimai. Kitas dalykas - viešųjų įmonių įtraukimas, viešųjų įmonių, kurios teikia bendro visuotinio intereso paslaugas, taip vadinamas public services mes pateikėme pakeitimo pasiūlymų, pagal kuriuos, reišk, pagal kuriuos bendradarbiavimo grupės taip pat gali teikti tokias paslaugas. Mes pateikėme čia tokią, tokį pasiūlymą ir iš tikrųjų atstovavome regionų interesams tokiu būdu. Aš manau, kad mums pasiekiai, pavyko įtraukti sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės sritis. Nuo šiol jos taip pat galės kurti tokias teritorinio bendradarbiavimo grupės. Sakykime, galima kurti darželius ar sveikatos priežiūros institucijas. Taip pat sutarėme, kad tvirtinti ateityje, reikės tik tai susitarimą, nereikės įstatų. Valstybės narėse kiekvienas statuto pakeitimas turi būti tvirtinamas. Todėl mums pavyko įtikinti tarybą, kad nereikalinga kiekvienu atveju renkti statutą. Statutas turėtų būti susijęs tik tai su bendradarbiavimo grupės veiklos reglamentu, bet nesusijęs su jos pasteikiamų paslaugų kokybė. Todėl mes nusprendėme, kad grupė gali būti įsteigta susitarimu, tas susitarimas tada tvirtinamas ir tada tvirtinamas yra reglamentas ir daugiau jokių tvirtinimo procedūrų nereikia. Dar vienas esminis dalykas ir tai yra naujas elementas šiame reglamente, reglamente ir trečiųjų šalių dalyvavimas. Čia pateikėme apibriežtį, kuri yra gerai, gerai subalansuota ir ta apibrieštis aiškiai pasako, kas yra teritorinis bendradarbiavimas su ne ES valstybėmis. Taip pat čia minima, minimas ir bendradarbiavimas su užjūrio arba atokiomis teritorijomis, kai kalbam apie teritorinio bendradarbiavimo grupių steigimą. Atokiausi regionai tai nėra tik tai kilometrais išmatuojamas dydis, ar tai būtų Kanarai, ar tai Prancūzijos teritorijos, jie galės dalyvauti grupių kūrime ir tai nebus laikoma, kad jie yra už ES ribų. Tai, kad šios teritorijos turi tokią galimybę, kad jos yra paminėtos reglamente, manau, yra didelis žingsnis pirmin. Tikiuosi, kad mūsų parengtas teisės akto projektas iš tikrųjų bus priimtas, mes dar laukiam, kaip minėjau, konstatuojamosios dalies elementų, bet tam nereikės jokių trilogo susitikimų, tikiuosi, mes jau dėl viso to susitarėme, daugiau mažiau, galbūt bus galima ir raštu dar kažką paderinti ir tada jau teiksime dokumentą balsavimui, o tikiuosi, kad jūs būsite teigiamai nusiteikę ir tam pritarsite. Dar kartą dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio dokumento rengimo. Uh, Marie-Thérèse, yes, please. Oui, je, je prie Joachim de m'excuser, mais je pense. Marie-Thérèse. Aš tik tai norėjau uh, pasitikslinti. Aš esu šešėlinė pranešėja dėl teritorinio bendradarbiavimo. Iki šiol aš e, šią temą dar nepasisakiau. Na gerai, dėrybos yra baigtos. Išskyrus e, e, tos, tą konstituojamą dalį, čia jinai buvo paminėta. Bet, bet kokiu atveju mes neturime nuspręsti, kad mes jau pralaimėjome kovą. Aš jau prieš trejus metus pateikiau pranešimą ir mes kalbėjome apie biudžeto padidinimą. Aš manau, kad mes turėtume vis dar reikalauti, kad tas finansavimas būtų padidintas. Nes jeigu mes pasiduosime, tai nieko nepasieksime. Iš esmės aš esu optimistė. Todėl aš manau, kad e, jeigu mes neturime galutinio atsakymo, tai reiškia, mes dar nepralaimėjome dėrybų, nes mes norime geresnio finansavimo, būtent ter teritoriniam bendradarbiavimui. Dabar aš norėčiau dar panagrinėti kelis e, punktus, e, dėl kurių mes pasiekėme laimėjimo. Na, žinoma, dėl regionų, kurie yra e, e, atokesni, mes susitarėme, kad jie gali suturti tokias grupės nu, dėl tarptautinio bendradarbiavimo, PEACE programą iš, išlaikėme. Manau, kad tai yra tikrai svarbi programa, net jeigu ji sudaro tik tai e, nedidelę ES programų dalį. Uh, Tačiau bet kokiu atveju aš manyčiau, kad e, kalbant apie teminę santalką, mes turėtume lankstumą išlaikyti, ypač kalbant apie tą 80 e, procentų. Bet kokiu atveju 20 procentų turėtų disponuoti tos grupės savo nuožiūrą. Kitas dalykas tai yra sertifikavimo įstaiga. Ir e, Ehm, būtent turi būti koncentruojamas į tas programas, kurios yra reikšmingiausios ir reikalingiausios. Na, galbūt ne visų rezultatų pasiekėme, mm, e, čia kalbant apie tas lėšas, kurios skirtos atskirai programai. E, dabar yra tokia situacija, kad valstybės narės e, tos, tas lėšas, kurios skiria ES, nori susigražinti ir gaila, kad jos to nori. Uh, nes e, taip e, tos lėšos neveiksmingai panaudojamas. Na, bet kokiu atveju komisija mm, pažadėjo e, patikrins, ar įmanoma dar kartą pakeisti tas lėšas, tai yra tų, tų lėšų kiekį skiriama atskiriams programoms, kad būtent tos lėšos būtų tikslingiau panaudojamas tarptautiniam bendradarbiavimui. Aš manau, kad mes ir toliau turėtume laikyti savo įgaliojimų ir įgyventi savo prioritetus. Ačiū. Tai buvo iš tiesų e, šiek tiek paaiškinimų, bet Joachimai, jūs norėtumėt e, reaguoti. Aš norėčiau atkreipti dėmesį tik į tai, ką pasakė Marita Tereza čia buvo kalbama apie, e, kalbama apie šį būtent Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių reglamentą. Ir e, apskritai šiame reglamente yra reglamentuojamas e, šitas tarptautinis bendradarbiavimas ir galima remti šiuo reglamentu. A, ir, ir tiek išorės politikos priemonėse, tiek, tiek mm, kaiminystės politikos priemonėse ir stojimo priemonėse būtent kalbama apie Europos teritorinį, teritorinį bendradarbiavimą. Ir čia aš užsienio reikalų komitetui esu dėkingas, kad jie atkreipė dėmesį mūsų pastabas. Janas Olbskas e, prieš tai sakė, kad su teisės e, tarnybomis kyla problemų, bet ir Vokietijoje tas pats e, du teisininkai, trys nuomonės. Tačiau bet kokiu atveju mes lemiame teisės aktų prieimimą. Ir jeigu, jeigu teisės aktai neleidžia mums išspręsti problemų, tad, tada mes, kaip įstatymų leidėjai, turime priimti tokius teisės aktus, kurie leistų išspręsti tas problemas. Tai yra mūsų užduotis. Janai? Iš tikrųjų, aš nenorėjau reaguoti į šią pastabą, tačiau bet kokiu atveju e, teisės aktų leidėjai būtent turėtų eiti tą, tą kryptimį, kad teisės aktai būtų gerinimi. Tai būtent mes e, e, turime priimti tos teisės aktus, kurie neprieštarauja sutartims. Tai mes nesame visiškai laisvi. Mes, mes, mes turime aiškiai uh, žinoti, kas parašyta sutartyse, ją ja aiškinti taip, kad būtų įmanoma priimti atinkamus teisės aktus. Taigi aš norėčiau užduoti klausimą. Kai mes pirmą kartą rengėme šį reglamentą, tai diskutavome apie galimybę teritoriniam bendradarbiavimo grupėms suteikti galimybę vadovauti tinkamos tarpvalstybinės programos. Ar jos gali E, vis dėlto vadovauti. Anksčiau ne, tai nebuvo įmanoma, bet kokiu atveju dabar galbūt įmanoma. Taigi situacija yra, buvo išaiškinta bent jau e, paskutiniajam trilogą. Čia mes e, nepriimame naujo reglamento, mes tik tai keičiame dabartinį reglamentą. Tai reiškia, kad E, visos jau dabar egzistuojančios grupės gali nuspręsti, ar jos remdamosi senuoju reglamentu e, dirbs toliau, ar jos pasinaudos galimybėmis, kurios numatytos išplėstame naujame reglamente. Ir, e, žinoma, priderinti savo veiklą prie tų naujų reikalavimų. Ir visos naujos teritorinio bendradarbiavimo grupės, jos laikosi dabartinio reglamento, tačiau nuo e, to laikotarpio, kai bus priimtas ir patvirtintas naujas reglamentas, e, kai parlamentas ir taryba e, susitars dėl šio reglamento, tai jos galės remtis naujojo reglamentu. Ir, žinoma, ir tos ir, ir senosios grupės galės priderinti savo, savo veiklą prie naujo reglamento. Ačiū. Niekas daugiau neturi pastabų? Nikolai, gal norėtumėt pasakyti? <laughs> yeah, thank you very much. I'll, I'll say a few words and I will. Dėkoju, pirmininkė. Pasistengsiu pozityviai mm, kalbėti, taigi teks vieną dalyką praleisti, kurį norėjau pasakyti. Ir pirmiausia, iš komisijos pusės galiu pasakyti, kad jautėme palaikymą ir iš ties norėjau padėkoti visiems pranešėjams, kurie dėrybų metu puikiai pasirodė. Iš ties kartais techninius dalykus tenka aptarti ir matome, kad mūsų pranešėjai labai atsidavę darbui gerai dirba. Iš ties kalbant apie šiuos reglamentus, reikėjo pasiekti tam tikrų konkrečių rezultatų, turėjome pragmatinių tikslų ir pažanga akivaizdi. Turėjau dar vieną netokią pozityvę pastabą dėl e, bendrų nuostatų reglamento CPR. Dirbame blokais, yra 18 blokų ir dėl trijų jau buvo pasiektas preliminarus susitarimas. E, taigi jau po daugelio trilogų pavyko susitarti tik dėl kelių, tikėkime, kad kitos savaitės metu pavyks sutarti dėl dar keturių, taigi jų maždaug pusę turėsime. Taigi matome, kad iššūkis e, busimiesiems trilogams yra išties nemenkas. Ir manau, kad komisija bandys paspartinti procesą. Ir tikiu, kad jūs visi suprantate, kad būtina atsižvelgti į pirmininkės paminėtas terminus. Ir manau, kad galime pasiekti, kad reglamentas būtų priimtas spalio mėnesį. Ir e, jeigu to nepavyks padaryti, tai turės labai daug neigiamų pasiekmių e, programavimui ir apskritai e, politikos priemonių gyvendinimui. Apie tos neseniai uždarytus tris blokus, dėl kurių pavyko susitarti. Iš ties labai pavyko pasiekti e, subalansuotų e, dalykų ir dėl tų pagrindinių elementų mes išlaikėme savo poziciją. Čia kalbu apie proporcingumo nuostatas, auditą ir nuostatas dėl e, finansavimo ataskaitų. Mums pavyko išlaikyti pozicijas dėl stebėsenos komiteto ir dėl tų nuostatų pagrindinių pavyko susitarti. Taip pat tenka apgailestauti dėl tų 1720 valandų, kurios paminėjo pranešėjas, bet tokia jau teisėkuros proceso dalis kai kurie elementai yra netobuli, bet kažkokios tai išvados rezultatus turime. Kalbant apie rezervą, komisija e, pasiūlė numatyti tą e, veiklos rezervą, performance reserve, Ir mūsų supratimu tai yra vienas iš būdų, kaip paskatinti veikimą. Tai yra vienas iš būdų, reikia tik pagalvoti, kaip veikti ir kaip jį taikyti, e, atsižvelgiant į tas išsakytas baimės. Tikėkime, kad pavyks išvengti tų E, išsakytų e, keblumų, sunkumų, problemų, su kuriamis galime susidirti, sudurti. Taigi reikia tik efektyviai užtikrinti, kad lėšos bus prieinamos, jeigu bus atsižvelgta į mūsų apibrieštus prioritetus. Taigi, jeigu jūs atitinkate E, valdančiosios institucijos įvardintus prioritetus, lėšos jums bus prieinamos. Tokia yra pagrindinė e, mintis. Dėl minimalių dalių, tai yra glaudžiai susiję su tematiniais tikslais, ir tai yra svarbi programavimo proceso dalis iš komisijos pusės. Jiems svarbiausia yra galutinis rezultatas. Ir mes kol kas matome skirtingus būdus, kaip pasiekti to pagrindinio rezultato. Bet mes esame atviri pasiūlymams, atviri įvairioms opcijoms, kaipgi galima būtų tą tikslą pasiekti. Pasistengsime išeiti iš keblios, rasti išeiti iš keblios, šios keblios situacijos. Kalbant apie kitą reglamentą, DEF, yra šiek tiek abejonių dėl tų regionų, kurie nebepatenka į taikymo sritį ir dėl tų toli nutolusių regionų. Taip pat nemanome, kad komisija yra pakliuvusi į padėtį be išeities, kai kalbame apie tematinius tikslus. Reikia pamastyti, kaip galima fondus naudoti tinkamai. Numatyta, kad e SF taikomas trim ar keturiems tematiniams tikslams, o visiems kitiems taikomas e RDF. Galbūt būtų tikslinga įvardinti tik kai kuriuos tikslus ESF ir tik kai kuriuos konkrečius tikslus ERDF. Logiška būtų taip daryti, tačiau sutinku, kad galima sakyti, kad ir švietimui, ir kitoms socialiniams rytims galima panaudoti e RDF. Toks integruotas tada būtų požiūris ir komisijos nuomonę, kai kalbame apie minimalų finansavimą, sunku yra mm, apibrėžti tuos e, tematinius tikslus ir mechanizmą atitinkanti, e, geriausiai atitinkanti tematinius tikslus ir finansavimo padalinimą. dėl vieno konkretaus klausimo susijusio su Europos teritorinio bendradavimo grupėmis. Ar Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė gali būti Europos teritorinio bendradarbiavimo stebėjimo institucija? Buvo numatytas vienas toks atvejis, kad gali EGTC stebėti programos įgyvendinimą, bet to pačiu gali būti ir lėšų e, gavėja. Dėl Europos teritorijų bendradarbiavimo grupių reglamento mums pavyko susitarti, labai techninio pobūdžio reglamentas ir dėrybos nebuvo lengvos, bet tas rezultatas, kurį turime, e, yra daug geresnis E, negu pirminis komisijos pasiūlymas. Taigi mums pavyko pasiekti išties lengviau įgyvendinamą subalansuotą rezultatą. Dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo dar turėčiau pastabą dėl biudžeto. Kaip jau minėjo pirmininkė, tai yra labai kompleksinis dalykas ir reikėtų atsargiai daryti e, pakeitimus, nes tai iš karto atsilieps e, šalių finansavimui. Bet svarbiausia yra nepadaryti taip, kad Europos rytoninės bendradarbiavimas bus izoliuotas rytis e, nuo kitų politinių bendradarbiavimo sričių. Taigi reikėtų, kad investavimas į augimą ir darbo vietas būtų taip pat e, su tuo e, teritoriniu bendradarbiavimu susijęs. Tokio holistinio visapimančio požiūrio reikėtų laikytis. Dėkoju, sako pirmininkė, rytoj 9 ryto susitiksime su Mikijos komisijos nariu Almūnija. Suprantu, kad kitą savaitę e, komisija nuspręs dėl regioninių gairių ir ten buvo kalbama apie mm, galimybę teikti paramą oro uostams ir dideliems energetiniams sektoriams, o iš pradžių buvo taip e, norima daryti, o dabar atrodo, kad šios rytis yra visiškai išbrauktos ir kaip jau sakiau Viktorui, pavyzdžiui, šildymas yra labai svarbi sritis, kuriai galbūt reikėtų numatyti paramos teikimo galimybę. Taigi mums kelia nerima, kad energetikos sektorius yra visiškai išbrauktas iš taikymos ryties. Negalime iš e, pagalbos, teikiamos pagalbos visiškai išbraukti energetiką nes šis rytis, energetikos infrastruktūros rytis reikalauja daug investicijų, daug paramos. Tik nežinau, kaip e, į tai reaguoja regijų generalinis direktoratas. Mums tai kelia daug e, susirūpinimo. Mes, žinoma, e, su komisaro Almūnėje rytoj apie tai kalbėsime, bet galbūt jūs norėtumėte ką nors pasakyti Suprantu, kad jūsų komisijos narių turbūt laikotės panašios pozicijos. Kokia būtų jūsų nuomonė? Iš tikrųjų, tai trūksta informacijos. Taigi, neaišku, kas yra, kas, <laughs> nuo ko priklauso, kas turi pradėti. Tai yra čia kaip višta ir kiaušinės. Jeigu mums reikia e, teisinio reglamento, kuriame būtų nustatyta, kad, pavyzdžiui, lėšos e, galėtų būti teisėtai skiriamas oro uostams. Ir bendro sprendimo e, prieimimo tvarka kaip turėtų būti. Tai nuspręsta. Ar čia e, komisija turėtų nubrėžti tą liniją, ar tu, jinai turėtų atkreipti dėmesį į mūsų pasiūlymus. Taigi, al, panas Almonė pasiūlė e, pridėti papildomus kriterijus su skirtus su energija, su susijusiams investicijoms čia, bet, bet kokia atveju tas rezultatas mane šokiravo. Na, aš manau, kad uh, šitas ryšys visada egzistavo tarp sektorių ir tarp regioninės pagalbos gairių. Bet kokiu atveju būtent reikia atkreipti dėmesį, kas turi būti įtraukta iš tą regioninės pagalbos gairios. Nes kai kurios sąlygos yra nustatytos tose gairėse ir jos turi būti įgyvenintos. O dabar kalbant apie energetikos sritį, tai dabartinė pozicija yra tokia, tai būtent kas yra siūloma. Tai, tai ar va, valstybės pagalba galima teikiama energetikos ryčiai, tai čia e, energetikos sričia, e, sritį reglamentuojančios dokumentuose turėtų būti tai nustatyta. Taip bent jau numatyta. Aš tikslios informacijos neturiu. Čia iš esmės mes turėtume paklausti pono Almunijos, ar mes turime e, e, sektoriams skirtas gairias čia nagrinėti, ar, mes, ar čia yra didelis skirtumas su regioninės pagalbos gairių. Čia aš manau, kad konkurencijos generalinis direktoras ir ponas Almunija galės jums tik tai pasakyti, kas numatyta e, e sektorių gairėse. Taigi, bendrųjų nuostatų reglamente aiškiai nustatyta, kaipgi yra tai daromos investicijos pagal sąjungos politiką, remiantis valstybės pagalbos teikimo taisyklėmis. Ir visos investicijos, kurios daromos pagal sąjungos politiką, turi atitikti valstybės pagalbos taisyklės. Žinoma, parengiant tą tvarką, pagal kurią teikiama valstybės pagalba, turi būti nuoseklumas. Tai būtent nustatomi nuoseklus ir reikalams atitinkamus tikslai šios valstybės pagalbos, kad būtent e, investicijos e, sanglos e, politikoje turėtų siekti tam tikro tikslo, pavyzdžiui, pavyzdžiui tam, tam tikrai sričiai jos turi būti skirtos ir būtų, bet kitų, kiti atvejai neįmanomi dėl valstybės pagalbos tikimo taisyklių. Žinoma, jos uh, Žinoma, galima taikyti ir tam tikrus reikalavimus e, ribojančius valstybės intensyvumą arba e, taikyti sąlygas atinkamos įmonėms. Ir bus, e, žinoma, atitinkami elementai taikomi, tam tikros taisyklės šitai šioms investicijoms taikomas pagal sanglos politiką. Tačiau reikia pažiūrėti visų pirma, ko siekiama atitinkama politika. Iš tikrųjų, aiškus klausimas buvo užduotas. Bet galutinio gavėjo nebėra, nes jeigu mes savo reglamente mes pasakome, kad e, šitą, jį galima finansuoti oro uostus, e, tai kaip mes galime suderinti su komisijos nuostatomis, e, jeigu tai draudžiama pagal komisijos nurodymus. Jeigu mes rengėme savo reglamentą ir kalbame apie valstybės pagalbos teikimą, kuris pagal komisijos nuomonę yra neįmanomas, tai mes turime išbraukti tą valstybės pagalbą iš savo reglamento. Na, čia mes turime atkreipti dėmesį į žodžius atitinkantis reikalavimus. Iš tikrųjų, nėra uždrausta teikti tokį pagalbą. Galima, iš principo galima teikti pagalbą oro uostams. Jeigu ta pagalba yra susijusi, pavyzdžiui, su aplinkos apsauga arba investicija yra susijusi su, sakykime, su pavojaus aplinkai mažinimu. Jūs e, turite atsižvelgti ne tik tai į regioninės pagalbos kontekstą. Net jeigu jūs negalite pagal, jeigu jūs negalite pagalbos teikti pagal regioninės pagalbos taisyklės arba gairias, tada yra ir mm, yra kitų taisyklių, yra kitų galimybių teikti tą valstybės pagalbą, pavyzdžiui, sektorių gairės. Taigi, ta valstybės pagalba turi teikti uh, paraišką ir prašyti tos valstybės pagalbos ir tada gaus atsakymą, ar galima ar ne. Uh, Taigi pranešėjai turėtų išsiaiškinti rytoj su komisijos nariu Almunija. Gal baigsime diskusijas dėl šio darbo tvarkio punkto. Ačiū, Nikolasai. Nepamirškite namų darbų padaryti. Mes galėtume dabar organizuoti koordinatorių posėdį. Gal uh, padėjėjai pakviestų e, koordinatorius. Mes dabar susėsime e, atskiromis didžiosiomis frakcijomis. Penkias minutės per traukėlę, kol visi susirinks. Ir tada pradėsim posėdį. Yeah, <laughs> yeah.